Dear colleagues, ladies and gentlemen. Kolegos, ponios ir ponai, man labai malonu pasveikinti susirinkus į šį klausimą apie pagrindinės teisės ir jų sąsąją su dideliais duomenimis, pri, aps, apsauga privatumo požiūriu, nediskriminavimą, įstatymų įgyvendimą. Uh, E, didėjai nuomenės verslui, vyriausybėms, piliečiams e, yra labai naudingi. ES e, skaitmės rinkos technologija pripažįsta, kad technologijos informacijos yra katalizatorius ekonomikos augimui. Didėjai duomenys nėra naujas dalykas, tačiau labai plečiasi šis reiškinys, ypač kai technologijos tapo pigesnės, labiau prieinamos ir dėl to tiek įmonės, tiek valdžios institucijos e, taiko įvairiausias technologijas, naudoja sudėtingus algoritmus, kad e, galėtų tam tikrų būdų interpretuoti asmenius duomenis ir informaciją, tam, kad būtų galima nustatyti tam tikrus modelius, tendencijas ir e, numatyti arba formuoti e, žmogaus, žmonių elgesį. Ir dėl ta, tam tikrų tikslų yra rizikos susijusios su dėliais duomenimis pirmiausiai dėl e, pagrindinių teisų apsaugos ir e, laikymosi ES hartijos pagrindinių teisų ir kitų teisės aktų. Uh, duomenų skleidimas, analizė, dalymasis, ypač kur yra asmens duomenų iš įvairių šaltinių. Kartais, pavyzdžiui, tie duomenys yra e, saugomi tam tikrą laiką arba naudojami įvairūs e, šališki algoritmai. Tai gali būti susijęs su diskriminavimu ar socialinė uh, atskirtimi bei tam tikrų asmenų stigmatizavimu. E, kitoje Atlanto pusėje valdžios institucijos kalba daug apie pavojų susijusius su dideliais duomenimis, e, kadangi trūksta skaidrumo, nėra pusiausvėros informacijos ir padaromos kartais visai neteisingos išvados nesažiningos ir dėl to uh, žmonės gali nukentėti. ES teisės aktai duomenų apsaugos srityje taikomi ir uh, didžiųjų duomenų, didžiųjų duomenų operacijoms. 2016 metais priimtas reglamentas 679, taip pat e, direktyva 2016-680, e, turime ir kitus dokumentus, direktyva 200258, e, ši direktyva yra peržiūrima ir dabar bandomas, tais duomenimis bandoma apsaugoti asmenys, užtikrinti jų teisės ir mūsų taisyklės taikomos didžiųjų duomenų e, veiklai ir siekiama užtikrinti, kad būtų laikomas pagrindinių teisių, tokių kaip duomenų apsauga ir teisė į privatų, teisė į privatų gyvenimą. Europos parlamentas kovo 10 šiais metais priėmė rezoliuciją e, link klestinčios duomenimis pagrįstos ekonomikos. Rezoliucijoje sakoma, kad reikia užtikrinti, jog e, visuomet dideliems nuobenims būtų taikomi uh, E, duomenų apsaugos reikalavimai. Šios dienos klausime kalbėsime apie tai, kaip e, duomenys atsiliepia pagrindiniams teisėms, e, juos naudojant komerciniai veiklai ar, pavyzdžiui, kai juos naudoja viešosios, viešosios institucijos, tai sėtvarkos institucijos. Pakvietėme svečių, kurie atstovauja vartotojams, pramoniai, NVO, valstybės administracijai ir duomenų apsaugos sričiai, tam, kad galėtume susidaryti kaip galima platesnį vaizdą. Šis klausimas yra labai konkretus ir nepaprastai svarbus ir norėčiau e, padėkoti svečiams, kad atvyko į mūsų komiteto klausimą. E, e, po kiekvieno raundo pasisakymo bus surenkta klausimo atsakymų sesija. Mūsų posėdis yra transliuojamas ir bus e, taip pat įrašyti pasisakymai bei klausimai. Ir kaip visuomet turime vertėjų, galite kalbėti e, savo kalbomis atitinkamomis. Norėjau tik priminti jums tai. Dabar prasidės pirmoji sesija. Kalbėsime apie komercinį didžiųjų duomenų naudojimą. Kalbėsime pirmiausiai apie bendrąją perspektyvą ir poveikį duomenų apsaugai, paskui kalbėsime apie tai, kiek didėjai duomenys susijęs su pagrindinėmis teisėmis, kaip veikia, atskalbės pramonės ir vartotojų atstovai. Ir galiausiai šios sesijos e, pabaigoje suteiksime žodį komisijai. Pirmiausiai norėčiau dabar suteikti žodį Europos duomenų apsaugos pareigūnui Kristienui e, Dekūnai, kuris pristatys bendruosius e, didelių duomenų aspektus. Prašom, žodis jums. Dėkui, pirmininkė. Aš peršalęs esu, tai mano balsas jums gali skambėti keistokai. Labai ačiū, kad jūs pakvietėte mus šiandieną. Komitetas e, puikia iniciatyva pademonstravo labai laiku. Pirmiausia, aš pakalbėsiu apie tai, kas iš tikrųjų yra tie didieji duomenys, kodėl duomenų apsaugos pareigūnas ar apsaugos duomenų agentūros labai domėsi šiuo klausimu. Technologinės tos laikais e, tie duomenys sus... matome, kad daugie duomenų, jų perdavimo, saugojimo apimtis vyriausybėms, taip pat verslui e, didieji duomenys suteikia galimybę suprasti ir numatyti žmonių elgesį. Didieji duomenys yra ir technologinė, ir tikėjimo sistema. E, tikėjimo, kad e, plačios apimties duomenys gali spręsti socialinės ekonominės problemas. Dėl to duomenys yra visur, jie gali būti perkelti labai greitai per akimirką ir būti saugomi bet kur. Ir e, žinome, kad vis kiekvieną kartą, kai E, naudojamės kokią nors internetinę e, paslaugą, tai 15 subjektų seka jūsų veiklą. Ir tai dažnai yra verslo modelis tam tikroms įmonėms, pats pagrindinis ir internetas susiję labai daug žmonių planetoje ir matome, kad iki 25 milijardų iki 10 metų atsiras tokių prietaisų. E, visi ir kapitalistai pradedantis priklausys nuo duomenų ir sieks juos monetizuoti. E, Didėjai duomenys pakeitė iš esmės nuo įprastus normalius duomenų srautus ir tai kelia e, susirūpinimą duomenų pareigos apsaugos pareigūnams. Duomenų apsauga ES susijusiu dviems, dviem dalykais. Pirmiausia, reikia užtikrinti sklandų vidaus rinkos funkcionavimą ir tuo pačiu metu apsaugoti asmenų teisės ir interesų. Mūsų tarnyba visuomet savo, kad mes turime formuoti, bet neblokuoti technologijas ir jų plėtrą. Ir jūsų komiteto dėka didelė dalimi duomenų apsaugos reglamentas ir uh, policijos veiklos e, direktyva tarnauja šiems tikslams, bet e, atsiranda daugiau robotų, mašininio, kompiuterinio mokslo. Turime sekti tvirtinteisės ir sėti tai su mūsų hartija Snaudeno e, atskleista informacija parodė e, tam tikrus dalykus, tam tikrą, tikras e, valstybių veiklos pusės. Žmonės dabar yra susiję internetu, bet dažnai matome, kad yra ir skaitmeninė, skaitmeninis balansas. Ir komisija užsakė e, atlikti tyrimą apie tą disbalansą. Mes matome iš apklausų, kad žmonės dažnai nepasitikė bendrojomis ir jie jaučiasi bejėgiai e, prieš tai, kas su jais daroma, kai jie naudojasi paslaugomis internetu. Ir labai svarbu e, prisiminti, kad privatumas ES teisė yra viena iš pagrindinių vertybių, nes e, kitaip nebus rinkos e, bikiniams ar akiniams, saulės akiniams. Bet e, kartais tie visi atsirandantis dalykai yra mums nepažįstami toliau. Hartija ir nuostatos dėl duomenų apdorojimo ir e, reikalavimai, kad reikia minimaliai atskleisti asmens duomenis, juos apdorojam ir naudoti asmens duomenis tik labai konkrečiais tikslais, e, tais tikslais, e, kuriems jie buvo surinkti, bet dabar tos nuostatos patiria tam tikrą spaudimą ir mes reaguodami galime pasakyti, kad e, technologijos ir praktika netitinka duomenų apsaugos e, principų, bet kitas galimas e, veikimo būdas yra siekti pakeisti teisės aktus, kad jie labiau atitiktų dabartinę situaciją. Ir mes turime nepamiršti asmenų, kurie yra priklausomi nuo to. Dar vienas svarbus dalykas yra išaiškos laisvė, kai žmonės pasirenka, kokią informaciją norėtų gauti. Mes žinome daug e, skandalų apie e, net, netikras e, žinių svetainės. Tai yra susiję taip pat su minties laisvė ir pažeidimais. Dar vienas dalykas - duomenys renkami ir paskui gana nesklandžiai žmonės yra grupuojami. Tai gali labai neigiamai atsiliepti jiems, kai pavyzdžiui, jie siekia gauti kreditą ar panašiai. Mes sakome, kad teisės aktų nepakanka, kad būtų galima išvengti pavojų dabartinėje epochoje. Reikia iniciatyvų, kurios užtikrintų ekosistemą e, didelių duomenų kontekste, išsaugoti komunikacijų e, privatumą taip pat. E, reikia užtikrinti tvirtesnį bendradarbiavimą tarp verslo, duomenų apsaugos pareigūnų ir asmenų. Reikia suteikti tam tikrų galių e, piliečiams e, per įvairias duomenų valdymo sistemas ir mes e, dirbame, remiame į PEN iniciatyvą šioje srityje. Mes e, rugsėjo mėnesį išdėstėme savo nuomonę ir bandėme kalbėti apie naujausias tendencijas, apie monopolinės galės duomenų apsaugos atėje ir raginome įvairias e, jurisdikcijas e, pereiti iš savo atskirų veiklos ryčių ir susivienyti. 14 metais mes atlikome analizį ir nustatėme, kad Europos Sąjunga turi bendrus tikslus, reikia užtikrinti visuotinį gerbuvį ir uh, E, užtikrinti pasitikėjimą. Egzistuoja sinergijos, kurias mes dar galime panaudoti e, ir apsaugoti asmenis, bet yra ir neteisingų dichotomijų, pavyzdžiui, žodžio laisvė ir privatumas. Žinome, kad Teisingumo teismas priemė atitinkamą sprendimą 14 metais ir taip pat, kad vyksta diskusijos dėl vadinamos teisės būti pamirštam. Bet jeigu mes pasižiūrėsime dabar Wikipediją, piratavimo apibrėžimą. Sakoma, kad asmuo ar grupė asmenų gali e, selektyviai išsireikšti, reikšti savo nuomonę, bet e, reikia užtikrinti ir deramą sąveiką tarp skirtingų elementų kyla klausimas, ar žmonės gali naudotis populiariomis svetainėmis ir būti nesekami. Dešimt dienų per metus e, užtruktų, e, kol būtų galima įsigilinti į privatumo politiką įvairių svetainių ir vargu, ar kas nors turėtų tam laiko e, Taip pat žinome, kad kuo daugiau žmonių naudojasi skaitmenė rinka, tuo ji tampa vertingesnė ir dar bandoma daugiau pritraukti žmonių. Pagal komisiją, e, nesinaudojant tam tikriaus paslaugomis, e, galima taip pat pralošti. Ir e, tai tampa šio laikinio gyvenimo elementu. Ir kitas dalykas yra poveikis, kuris padaro žmonės priklausomais nuo tam tikrų paslaugų. Reikia mm, siekti, kad egzistuojantis teisės aktai būtų nuosekliai įgyvendinami, siekiant įtvirtinti kaip galima geresnę apsaugą. Aš kreipiausi į agentūras, kurios norėtų prisijungti prie klyringo rūmų skaitmeninių. Tokiu būdu mes galėtume užtikrinti geresnę duomenų, asmenų vartotojų apsaugą. Mums reikia sukurti erdvę internete, kur žmonės jaustųsi laisvi, kad niekas jūsų iš tikrųjų, jų iš tikrųjų slapta neseks ir kad jie tikrai galėtų e, nepriklausomai, nevaržomai e, reikšti savo nuomonę. Mes manome, kad atėjo laikas naujiems priemonėms, bet taip pat reikia kartu veikti, kad tos priemonės galėtų būti panaudotos kaip galima geriau. Ačiū Jums uždėmesi. Labai dėkoju. Labai dėkoju už jūsų pasisakymą. Ir dabar išklausysime vartotojų ir uh, profesionalų pasisakymus. Ir pirmasis kalbės panas Luka Ryster, kuris pristatys mums verslo ir uh, ūkio subjektų požiūrį. Dėkoju, dėkoju už tai, kad pakvietėte mus. Aš esu Luka Ryster ir. Uh, Aš e, dirbu čia, e, Belgijoje ir užsiimu prastai duomenų rinkimų apdorojimo praktiką. Tikiuosi, netrukus pasirodės mano parengtos skaidrės. Aš norėčiau dabar pristatyti Jums mūsų įmonę. Mes teikiame informacinių technologijų paslaugas. Skaidrų dar nematome. Mes e, teikiame duomenų paslaugas ir bendradarbiavame su 2500 e, konsultavimo bendrovių. Mes renkame duomenis ir padedame e, įmonėms priimti sprendimus ir tinkamai naudoti skaitminius kanalus. Galime iš karto perėti prie penktos skaidrės. Dar šiek tiek toliau. Mes kūrėme naujų, naują verslą, rengdami duomenės ir padedame priimti sprendimus, pasinaudojant skaitmeniniais kanalais. Ką tai reiškia? Mes sakome tiesiog duomenės, mes net neišskiriame, ar tai yra didieji duomenės, ar kokie nors kiti duomenės. Tai yra mūsų e, nieša ir būtent e, e, šioje veikloje mes ir specializuojamės. Mes bendradarbiavame ir su viešo, viešo, viešojo ir privataus sektoriaus įmonėms. Uh, Mūsų tikslas yra ne tik surinkti duomenės, bet ir padėti įmonėms priimti ir įstaigoms priimti sprendimus, tokius sprendimus, kurie padėtų jiems teikti geresnės paslaugas klientams ir vartotojams. Toks yra mūsų tikslas. Čia jūs matote da, kelis mūsų klientus, mes labai aktyviai bendarbiavame su finansų sektoriumi. Jūs suprantate, kad čia da, duomenų rinkimas yra nepaprastai svarbus, toliau a, a, gamtos mokslai. Da, Čia taip pat e, turime labai daug klientų, bendradarbiavome ir su viešomis įstaigomis, pavyzdžiui, padedame Belgijos įmonėms kovoti su korupcija ir padedam, pavyzdžiui, aptikti e, mokesčių vengimo atvejus. Taip mes prisidame prie e, Belgijos visuomenės darnos. Kita skaidrė. Aš trumpai pristačiau mums, jums e, mūsų bendrovę da, tai ir mes matom, kad šiuo metu iš tikrųjų da, duomenų paklausa yra didžiulė. Nesvarbu, apie kokius duomenys kalbėtume, apie didžiuosius ar apie kokius nors kitus, bet tai yra visiškai akivaizdu. Mes matome, kad da, e, vartotojų elgesys keičiasi, vartotojai nori turėti vis daugiau laisvės e, nu, išnaudoti duomenys. Be to matome, kad Labai smarkiai padidėjo duomenų saugojimo poreikis. Duomenės renka duomenės didžiuliais tempais, kaip mums ką tik buvo papasakota, ir visus tuos duomenės reikia kažkur saugoti. Dar prieš porą metų situacija buvo kitokia. Anksčiau įmonės stengiasi tiesiog rinkti ir saugoti tuos duomenys, kurie jiems yra reikalingi. O šiandien situacija yra kitokia. Iš esmės pasikeitus. Kodėl taip yra? Todėl, kad įmonės ruošiasi ateičiai ir be abejo nori da, da, veikti gerai ir šiandien. Tokios bendrovės kaip Amazon, pavyzdžiui, prieš maždaug penkerius metus pradėjo rinkti nepaprastai daug duomenų, net ir nežinodami, kam tie duomenės pato bus reikalingi. Ir panašu, kad e, jie pasielgė visiškai teisingai. Ir šiandien vis daugiau bendrovių seka Amazon e, pavyzdžių. Tam, kad galima būtų susijęti e, įvairius duomenis, reikia turėti tam reikalingą sistemą. Ir reikia kalbėti ne vien apie tuos duomenės, kuriuos gali rinkti ir apdoroti įmonės, bet apie bet kokį, be visus duomenės. Tai yra ir viešai prieinam, prieinami duomenės ir ta, a, tai, kas prieinama atvirose šaltiniuose ir neatvirose šaltiniuose. Čia ir galima kalbėti apie privatumo apsaugą. Uh, Ir įmonės renka duomenis ir galvoja apie tai, kaip galima būtų jais keistis. Tai reiškia, kad jie galvoja apie duomenų transliavimą, apie jų perdavimą. Ir todėl visa ši veikla yra tarpusavį susijusi ir čia mes todėl padėjome pliusą per vidurį dėl to, kad visos šios pastangos padeda tobulinti įmonių veiklą. O šioje skaidrėje jūs matote da, galimus trikdžius arba kliūtis, su kuriamis galima da, susidurti. Pirmiausia, da, iškita grėsmė, kad galiojantis teisės aktai bus netinkamai da, e, aiškinami. Kartais įmonės mus kreipiasi ir prašo patarimų. Kai kurios įmonės gerai supranta galiojančius teisės aktus, o kai kurie visiškai jų nesupranta. Ir todėl mes ir manome, kad tai yra rimta kliūtis. Antra problema tai yra tai, kad labai dar daug įmonių ir dar ir privačiame sektorėje tiesiog neturi įgūdžių, kurie padėtų jiems tinkamai elgtis su duomenimis. Pavyzdžiui, įmonių teisininkai tiesiog ne, nežino, kaip galima būtų apsaugoti privatumą naudojant duomenis. Bet to nepamirškime, kad e, jau 20 metų įmonės renka įvairius duomenės ir būtent e, e, jau daug laiko veikia ir mano įmonė. Taigi duomenų jau sukaupta nemažai ir niekas iš tikrųjų nežinau, da, kaip su tais duomenimis buvo elgiamasi. Ir iš tikrųjų mažai žmonės šiandien žino, kaip galima, kaip reguliuojami yra duomenys ir uh, kaip juos galima valdyti. Ir iš tikrųjų duomenų valdymas yra sudėtingas procesas, nes jam reikia tinkamos struktūros. Ir mes matome, kad daug įmonių šiandien stengiasi laikytis galiojančių reikalavimų, tačiau realiai jie užsiima tik tai gaisrų gesinimu ir bando save apsaugoti. Kitą skaidrę prašau parodyti. Taigi, ko galima tikėtis? Duomenų transliavimas arba vadinamieji projektai IOT, tą jau darome. E, renginiai yra tarpusavį sujungti ir e, jais galima e, perduoti daugybę duomenų, tai, tai čia galima kalbėti ir apie e, socialinius tinklus ir kitus renginius, toliau giluminės mokymasis ir dirbtinis intelektas. Vėlgi mes čia galvojame apie statistinius e, modelius, kurie galėtų apdaroti didžiulius duomenų kiekius automatizuotai, tai yra be žmogaus įsikešimo. Kitaip, kitaip tariant, kalba eina apie tokius renginius, kurie galėtų patys uh, spręsti, ką daryti su duomenimis. Toliau mes gal teikiame vis daugiau ir daugiau internetinės kompiuterijos, debesijos paslaugų. Ir debesijoje šiuo metu pasiūloma vis daugiau paslaugų ir todėl kartais jas valdyti nėra lengva. Uh, Ir yra dar vienas dalykas debesyje ir yra susijęs su viešais, viešai prieinamais tinklais ir todėl tai irgi neaišku, kaip jie, kaip jie bus uh, prižiūrime. Toliau atsiranda naujos paradigmos. Kita skaidrė, prašau. Dabar. Kokie klausimai šiuo metu kyla? Kaip, kaip galima būtų du, duomenų uh, perdarbimą, transformaciją uh, tvarkyti Toliau. Kaip galima būtų užtikrinti privatumą, kūrent e, technologijas, kaip galima užtikrinti duomenų valdymą, jau kūrent e, to, e, tas naujas technologijas, kokia čia yra geriausia praktika, toliau paramos grupės, galimi susitikimai, bendros platformos, galima būtų, pažiūrėjau, kalbėti ir apie tokius renginius, kuris vyksta e, šiandien, tai kuris suteikia mums galimybę aptarti rūpimus klausimus. Ir da, paskutinis dalykas tai yra da, taikomi standartai ir jų laikymasis. Dabar dėl ko mes esame susirūpinę? Mes esame susirūpinę dėl to, kad mūsų verslas susijęs su duomenimis gali išsikraustyti iš ES. Antra galima problema tai yra slapti, nematomi projektai, Tai yra tokie projektai, kuriuos kokia nors organizacija galėtų realiai uh, įgyvendinti, nežinant valdžios atstovams. Ir trečia galima problema tai, kad, kad uh, taip pat gali būti bandoma, pavyzdžiui, įvertinti, uh, kas jums bus už tai, kad jūs nesilaikysite kažkokiu reikalavimu ir jei tie, tos baudos nebus labai didelės, tai tuomet įmonės gali pasirinkti nepaisyti galiojančių standartų. Toliau, ką mes galėtume jums pasiūlyti, čia aš matau, kad jau laiko man, man skirtas laikas baigėsi, todėl aš pabandysiu tai sakyti, atsakydamas jūsų klausimus. Dėkoju. Toliau aš noriu suteikti žodį David Martinui, kuris atstovauja vartotojus, e, Europos vartotojų sąjungos e, biurui. Prašau. Aš neturiu e, parengęs PowerPoint prezentacijos, bet atsinešiau draugę. Tai yra mano draugė Keila. Gal kas nors norėtų, gal jau, jau, jau pažįsta. She's designed to be Ir štai ši e, lelytė e, yra apsisprendusi būti jūsų dukters geriausia drauge. Taip teigia reklama, ji gali kalbėti su jūsų dukra apie e, įvairius dalykus. Na, neseniai Norvegijos vartotojų tarnyba ištyrė keletą žaislų, taip pat ir šią lelytę. Ir buvo nustatyta, kad ši lėlytė e, e, tūkstančių vaikų pokalbį siunčia e, JAF įsisteigusiai įmoniai, kurie tyria, kuri tyria vaikų pokalbius ir vėliau tuos duomenis naudoja įvairiais tikslais, juos perdoda ir kitoms įmonėms. Na ir ta informacija naudojama ir tam, kad pagerintų produktus ir paslaugas, taip pat, kad galėtų geriau viską reklamuoti. Taigi e, iš tų vaikų pokalbių yra e, tiesiog naudojami duomenys. Ir dar daugiau keilę e, šilelytę gali kalbėti e, tam tikromis užprogramuotomis frazėmis. Pavyzdžiui, ji gali su jumis kalbėtis apie tai, kaip jai patinka e, Disnėjaus filmukai. Taigi, ko gero, yra sudaryta kažkokia yra reklamos sutartis su Disnėjaus įmonė. Mūsų nuomonė, e, tai pažeidžia daug vartotojų teisių uh, apsaugos nuostatų. Taip pat e, programišiai gali įsilaužti į šios lėlės kompiuterinę sistemą ar gali e, kalbėti su vaikais. E, ši lėlytė yra skirta mergaitėms. Čia galime kalbėti apie e, maisto gaminimą, apie drabužius, bet yra ir berniukams skirtų robotų. E, robotas, robotas nekalba apie drabužius, maisto gaminimą, e, robotas e, kalba apie mokslą. Štai šitą rytę turėtų būti jūsų dukters draugė. Žmon, vaikai tokia lėlyte pasitikė. Na ir taip pat Junktinė karalystėje Ši lelytė gali kalbėti ir apie homoseksualių asmenų santokas, tačiau Norvegijoje tokių žodžių ji negali naudoti. Bet, e, pavyzdžiui, tokių uždraustų žodžių sąraše nėra tokių žodžių kaip heteroseksualumas arba krikščionybė. Na ir panašu, kad e, tūkstančiai vaikų žaidžia su tokiais žaislais. Na, aš nežinau, ar naudojant tokius žaislus galima pagerinti kalbos atpažinimo technologijas. Aš manau, kad ši lėlytė yra puikus pavyzdys, kaip galima netinkamai panaudoti didžiųjų duomenų technologijas. Dabar e, ši lėlytė jau uh, buvo pašalinta iš tam tikrų žaislų parduotuvių Belgijoje ir Niderlanduose. Vartotojų teisų tarnybos tyria šį atvejį, bet aš manau, kad reikia padaryti dar daugiau. Jeigu jūs norite gauti daugiau informacijos apie Keilą ar apie tai, ką daro Norvegijos apsaugos tarnybos, kreipkitės į mane. Jūs taip pat galite rasti pakankamą informacijos ir internete. Dabar grįšiu prie didžiųjų duomenų klausimo. Na, aš nekalbėsiu apie tai, kokiu um, privalumų, kokios naudos didžiųjų duomenų naudojimas gali atnešti vartotojams. Aš paminėsiu uh, keletą problemų susijusių su um, konfidencialumu, duomenų apsauga. Be abejo, kai naudojami didėjai duomenys, tai iškyla didžiulis pavojus vartotojų duomenų apsaugai. Didžioji dalis tokių duomenų yra asmeniniai duomenys. Iš esmės tai yra informacija apie tai, kas mes esame, ką mes darome. Yra praktiškai begalės būdų, kaip tą informaciją būtų galima susijęti tarpusavyje, kaip ją būtų galima naudoti. Ten, e, tie duomenys pateikia informacijos apie tai, kaip mes gyvename, ką mes darome, kas mums patinka, kas mums nepatinka, kada mums kas patinka. Na ir Galų galia, naudojant didžiuosius duomenis, galima įtakoti ir žmonių elgseną. Mes atliekame nuolatinius e, e, tyrimus. Dabar vis daugiau naudojama išmaniųjų prietaisų. Ir tie išmaniai prietaisai e, sukuria labai išsamus profilius apie mus pačius. Kaip kad sakė jau prieš mane pasisakė kolegos, uh, E, tie visi duomenys galų gale yra apibendrinami ir paskui naudojami e, algoritmuose pasitelkiant dirbtinio intelekto technologijas. Na ir štai pavyzdys socialinės tinkluose yra daug neteisingos informacijos, neteisingų klaidinančių faktų. Taip pat yra ir serialas e, Black Mirror, juodasis veidrodis. Uh, Tai yra e, mokslinės fantastikos e, srities serialas, bet e, tai, kas vaizduojame tame seriale, visiškai netrukus gali tapti ir mūsų realybę, jeigu nebusime pakankamai atsargus. Taigi jau yra nemažai verslo modelių, kurie yra pagristi būtent tokiais didiesiais duomenimis. Vartotojų duomenys turi ir ekonominę vertę. Įvairios įmonės, įmonės E, sako, kad e, didieji duomenys yra naudojami tam, kad būtų geriau atsižvelgiama į vartotojų poreikius. Daiktų internetas iš tikrųjų keičia santykius tarp vartotojų ir įmonių. Dabar vis daugiau e, galios atitenka įmonėms. vartotojams išlieka daug neiškumo. Pavyzdžiui, draudimo sektorius galbūt e, ateityje nebus įmanoma apdrausti automobilio, jeigu jūs nesutiksite, jeigu jūs automobilio, kad jūsų automobilio būtų instaliuota tam tikra jodoji dėžė. Toliau e, e, sveikatos draudimas. Galbūt, jeigu norėsite gauti palankesnį draudimą, tai sutiksite nešioti prietaisą, kuris fiksuos jūsų sveikatos duomenis. Na ir vėliau gauta informacija yra naudojama e, siekiant, e, kad e, toks pat produktas patrauktų ir jūs panašaus vartotojo dėmesį. Taip pat, naudojant tos didžiosius duomenis, sunku išvengti diskriminacijos. Panašu, kad ateityje uh, per e, išmaniuosius telefonus, automatizuotus automobilius, žaislus, bus galima gauti praktiškai bet kokią informaciją apie vartotoją. Ir, ir e, kalbame apie milijonus žmonių visame pasaulyje. Ir turint visų tų žmonių duomenys, juos galima įtakoti. Tai yra susiję ne vien tik tai su asmens duomenų apsauga, bet ir su mūsų laisvė, su mūsų apsisprendimo laisvė. Uh, nes didėjai duomenys padės, mums įmon, padės įmonėms mums nurodinėti, ko mums norėti. Taip pat dabar jau ir Google bando išsiaiškinti, ko jūs ieškosite internete. Bet tai yra tik tais pirmieji žingsniai. Yra nu, vykdoma nuolatinė komercinė mūsų stebėsena ir mes labai mažai suprantame, kaip viskas vyksta. Ta juodoji dėžė tampa vis juodesnė ir juodesnė, vis sunkiau į ją įsiskverbti, dėl to būtina ginti pagrindinės teisės, norint užtikrinti, jog technologijos būtų plėtojamos taip, kad būtų gerbiamos ir pagrindinės teisės. Yra svarbus BVP, yra svarbus daug dalykų, taip pat ir pagrindinių teisų apsauga dabar labai trūksta um, pasitikėjimo skaitmeninė ekonomika. Taip trukdo ir pačiai skaitmeniniai ekonomikai vystytis. Viskas turi būti pagrįsta pagrindiniu teisų apsaugojimu. Tai ko gero tiek būtų iš mano pusės, jeigu turite kokiu nors klausimų, tai nebijokite, Kaila dabar išjungta, ji jokios informacijos dabar tiesiog neperduosi JAV. Um. Palengvėjo mums tai išgirdusi. Paul Nemets, e, Teisingumo generalinio direktorato atstovas, pristatys dabar komisijos informaciją. Prašom, jums taip pat 10 minučių. Dėkoju, pirmininkė. Komisija tikrai nori, kad ES būtų klestinti duomenų ekonomika ir šiame kontekste labai svarbu kai ką suprasti. Pirmiausia, kad visuomenė nauda ar per prekybą, ar augimą E, susijusi su informacija surinkta iš didžiųjų duomenų, kai tai nėra asmeniniai duomenys. Mes turime suprasti, kad kažkada e, kad per vieną dieną yra sukaupiama tiek duomenų, duomenų nemažai ir taip pat e, tai susijęs su asmens e, duomenimis. Bet e, reikia kalbėti ne tik apie neigiamus aspektus, bet ir apie naudą duomenų. Ir reikia apsibrėžti, ar duomenys nuo pat pradžių yra nesmeniai duomenys, pavyzdžiui, mašiniai duomenys, ar, pavyzdžiui, galima asmens duomenys nuosmeninti, taip sakant, ir juos naudoti įvairių e, visuomės interesų labai. Pavyzdžiui, jeigu asmens e, duomenys nebeatsispindi e, duomenyse surinktuose apie žmonės, jeigu yra nuosmenti, tai tada nebereikia kalbėti apie duomens, e, duomenų apsaugą. Antras dalykas, jeigu kalbame apie asmens duomenys, kurie yra didieji duomenys ir būtent tai yra mūsų diskusijų šiandien subjektas, nekalbant apie ekonomiką, tuomet mums reikia didelio pasitikėjimo, nes didėjai duomenys pasiteisina tik esant dideliam pasitikėjimui. Ir mes būtent tokį sukūrėme, tokį apsaugos modelį Europos Sąjungoje. Mes turime suprasti, kad tam tikros didžiųjų duomenų serijos visiškai prieštarauja reglamento pagrindiniams principams. Kai kas sako, kad didžiųjų duomenų teorija reikalauja, kad būtų renkama apskritai viskas. Ir po to pamatysime, kas yra naudinga, kas ne. Aišku. Tai gali e, pagerinti mokymasi ar atsitiktinį mokymasi vėliau. Taip, tai gali būti tiesa, tačiau realybė yra tokia, kad e, tikslo apribojimas, kaip numato penktasis reglamento straipsnis, tai yra duomenų minimizavimas, nėra nesuderdamas su didžiųjų duomenų mano, ką tik paminėtų principu. Taigi, kaip mes, kad sutinkame su tuo, kad pagrindinės teisės apriboja veiklą daugelį sričių ekonominėme gyvenime, taip pat kitų teisės apriboja tai, ką mes kaip individai galime daryti, mes turime gyventi su realybė, kad ne visi didžiųjų duomenų elementai bus įmanomi esant reglamentui. Mums reikia didžiųjų duomenų aplikacijų, kurios visiškai atitiktų ne tik pagrindinius reglamento principus, bet ir visų reglamentų visojomis nuostatomis. Mm. Tiek. Ir e, svarbiausi dalykai yra tikslo ribojimas ir duomenų minimizavimas. Ir dabar visuomenė komersinė veikla gali būti užtikrinta įgyventant reglamento nuostatas. Manau, kad tą galima suderinti. Ir mes esame atlikę tyrimų ir matome, jog e, verslo konsultacinės įmonės e, Pavyzdžiui, SAS yra tokia, SAS yra tokia įmonė ir ką ji rašo savo puslapyje. Sakoma, kad e, daugėja kontrolės ir dėl to siaurės galimybės panaudoti duomenis. Bet taip pat sakoma, kad tie įstatymai atneš kitų naujų uh, galimybių, nes e, supras, kur kas geriau bus suprastos, e, suprasta vertė asmens duomenų. Ir tokiu būdu organizacijos galės įvertinti, kokia yra svarbi turima informacija apie klientus ir kaip ją panaudoti. Bet tam reikia didesnės atskaitomybės. Dėl to nebegali niekas slapstytis ir įmonė negali sakyti, kad ji tvarko duomenys, ji turi laikyti stebėsenos reikalavimus ir jeigu nesilaiko tų reikalavimų, mokėti didelės baudas. Reikia, e, kad būtų parama užtikrinta e, tai tokiai veiklai. Ir tai yra labai geras dalykas duomenų analizės požiūriu. Aš galiu pasakyti, kad taikant teisės aktus, tai yra taip pat mes matome, kad e, labai daug duomenų turi policija ar teisės saugos institucijos, bet nuo 95 metų taip pat galioja e, tam tikri reikalavimai duomenų apsaugos, kurie numato, kad duomenys turi būti aktualūs ir tie visi principai e, turi pasitarnauti saugumo ar teisės saugos požiūrių. Mes jau buvome susidūrę su problemomis e, didelių duomenų, kai e, rengėme e, reglamentą dėl duomenų apsaugos teisės saugos srityje. Mes turime užtikrinti, kad viskas bus daroma atsižvelgiant į visuomenės interesus, siekiant e, augimo, bet taip pat, kad ir valstybė e, didžiųjų duomenų aplikacijose laikysis visų e, saugiklių. Toliau. Duomenys dideli naudojami, net ir laikantis teisės aktų, gali paveikti neigiamai pagrindinės teisės dėl skaitmeninių teisių duomenų saugojimo Teisingumo teismas yra išsakė savo nuomonę dėl žodžio laisvės, taip pat Baltųjų rūmų ataskaita buvo minėta, e, rinkimai laisvi nevažomi e, per paskutinius Obamos rinkimus laimėjo tie, kurie geriau, geresnį atliko, geresnį profiliavimą psichometrinį rinkėjų. Uh, bet atsiranda e, iš didelių duomenų e, pažeidimas darbo teisų ir diskriminacijos galimybė. Mes turime sekti atidžiai, kaip viskas vyksta ir baigdamas dar noriu pasakyti, kad didėjai duomenys tikrai e, turi būti siemi su piliečių įmonių valstybės parlamentarų pasitikėjimu. Tas principas ne tik tai taikomas asmens duomenys siekiant apsaugoti, bet taip pat ir reikia užtikrinti pasitikėjimą, tikėjimą, kad didėjai duomenys nepakenks kitoms teisėms, įskaitant pagrindinės teisės. Aš ką tik tai minėjau tai. Ir baigdamas noriu dar pasakyti, kad laisvių užtikrinimas, pavyzdžiui, rinkimai, demokratija, žodžio laisvė, saviriškos laisvė, susirinkimų laisvė ir galimybė kontroliuoti tai, kas vyksta su mūsų duomenimis, kai vis daugiau duomenų yra renkama, kai daug, vis daugiau atsiranda analizuotojų. Tai yra svarbiausi dalykai, nežiūrint nedėlių technologinių iššūkių, tai yra svarbiausi dalykai, siekiant apsaugoti pagrindinės teisės, įtvirtinti teisinės valstybės principus skaitmenėje eroje. Dėkoju Jums, ponė Nemicai. E, dabar norėčiau pasiūlyti nariams, norintiems pasisakyti, pateikti savo klausimus ar nuomonės išsakyti. Matau keliamas rankas, pradėsiu nuo pranešėjos Anos Gomes. Anas Gomes. Ir prašysiu nekalbėti ilgiau kaip dvi minutės, kad kalbėtojai galėtų dar ir atsakyti jūsų klausimus. Labai ačiū, buvo įdomu jūsų pasiklausyti. Jūs išprovokavote tam tikrų minčių ir galbūt net ir veiksmų. Mums aišku, kad e, duomenų e, apsaugos pareigūnas ar institucijos yra esminis elementas Ir mes turime išsaugoti ir stiprinti šį aspektą. Duomenų apsauga ir ponas e, Nimicas apie tai kalbėjo. Aš noriu kreiptis į poną Reister. Jisai kalbėjo apie pavojų, kad pavyzdžiui verslas pasitrauks iš ES dėl to, kad labai daug suvaržymų yra duomenų apsaugos e, reglamente. Bet kai buvo patvirtintas šis reglamentas, mes pamatėme, kad kai kurie operatoriai labai apsidžiaugia, nes atsirado kažkokia valdymo sistema ir galimybė užsitarnauti pasitikėjimą, nes kitaip jie negalėtų veikti. Aš norėčiau, kad jūs, ponė Risteri, apie tai plačiau pakalbėtumėte. Taip pat noriu paklausti kai ko pono Dekunijos ir pono Martino galimybė diskriminuoti. Kaip jūs įsivaizduojate, galima pakeisti būtų padėtį? Net jeigu duomenys yra anonimiški, visuomet juos galima vėl e, padaryti asmeniniais. Galima apgręžti anonimiškumą. Taip pat norėčiau jūsų paklausti, kaip asmuo, kuris turi kontroliuoti duomenis, kuris yra asmeninis elementas, kaip tas asmuo gali priimti autonomiškus sprendimus ir kontroliuoti duomenis, nes reikalingos technologijos, reikalingas išmanimas, ir vartotojas, tam tikrų dalykų naudotojas tampa tarsi bejėgis tokiame kontekste ir aš norėčiau būtent tų dalykų jūsų paklausti. E, toliau Birgit Zipel, prašau. Ja, Labai ačiū. Aš visų pirma norėčiau pritarti ponui Nemets. Tie didėjai duomenys gali būti tiesiog kompiuteriniai duomenys. Uh, mašininiai duomenys. Galbūt štai gatvėje yra daug sensorių um, ir e, e, jie padeda stebėti padėtį gatvėse, padeda išvengti didelių nuostolių. Antra vertus yra ir kitus ryčių. Štai, pavyzdžiui, mano automobilis galbūt renka duomenis, kaip e, greitai aš važiuoju tam tikromis atkarpomis, e, kaip staigiai aš stabdau. Ir vėliau, jeigu aš nuvešiu e, savo automobilį į automobilių priežiūros servisą, ar jie ten nes, nepažiūrės tų mano duomenų ir ar tie duomenys nebus perduoti kažkur tai centralizuotai. Aš esu labai dėkinga ponui Martin už tai, kad jis atsinešė tą lėlę. Ta lėlė puikiai parodo, kad duomenys yra ne tik renkami. Vėliau kaip, kažkaip, kaip nors dar ir interpretuojami, bet štai e, buvo kalbėta apie mažus vaikus, kurie gauna tokią lėlę, apie vaikus gamintojas galbūt dar jokių duomenų neturi. Uh, bet per lėlę vaikus galima įtakoti, yra manipuliuojama šia lėle. Ir tai daroma ne vaiko interesų vardan, e, vaikų yra manipuliuojama vien tik tais komerciniais tikslais. Taigi tarsi kapitalizuojamos visos gyvenimo sritis. Ir aš tikrai matau, kad dabar viskas įgauna labai didžiulius mastus. Uh, Prieš e, e, kurį laiką e, komisija buvo pateikusi pasiūlymą, kad tie senyvi žmonės, kurie vieni gyvena namie, niekada neišeina, turėtų gauti robotą, su, kuris su jais galėtų šnekėti. Mane tai tikrai pašiurpina. Tikrai nenorėčiau uh, E, turėti robotą namuose. O įsivaizduokite, kad kas nors užprogramuotų tą robotą, kad jis su manim iš viso nešnekėtų. E, ir galbūt, kad jis man niekada neprieštarautų, tai būtų nesveika nei man, nei pačiam robotui. Taigi reikia labai atidžiai išnagrinėti, kaip tie duomenys gali būti naudojami. Paskutinis mano pavyzdys tai yra išmanieji skaitikliai. Tokie išmanieji skaitikliai skaitikliai e, e, gali teikti informacijos, ar žmogus gyvena vienas, ar jisai daugiau naudoja dušą ar, e, ar vonę. Tai padeda nustatyti ir kuomet daugiausia vandens sunaudojama, kada daugiausia energijos sunaudojama. Tokia informacija gali būti ir naudinga komerciniais tikslais. Uh, Bet kad duomenys, tie didieji duomenys įtakoja ir primatų gyvenimą, ko gero niekas to negalėtų nuneikti. Labai ačiū. Na, aš galėčiau nesutikti su tuo, ką pasakė e, panezipelė per robotą. Galbūt man jisai visai patiktų per kitas kalėdas. Dabar turiu ir klausimą. Jis yra susijęs ir su talelė, ir su kitais aspektais. Uh, E, vartotojai turi tarti paskutinį žodį dėl jų duomenų, bet kartais vartotojams tai nelabai tiesiog rūpi. Jeigu yra atveriamos duris, tai jomis ir nojama, norima naudotis. Jeigu vartotojai reikia tiesiog padėti varnelę, kad sutinka su taisyklėmis ir sąlygomis, jis tą ir padaro. Galbūt ne visi net ir perskaito tuos visus puslapius. Štai, pažiūrėjau, norint naudotis Apple, reikia uh, E, perskaityti bent devynis puslapius įvairių taisyklių anglų, anglų kalba. Kaip mes galime užtikrinti, kad e, e, žmonės geriau suprastų tas naudojimo taisyklės, reikia, kad jie suprastų tai, ką jie pasirašo. Taip pat vartotojams reikia uh, E, išmintingų sprendimų tam, kad jie galėtų tikrai gerai suprasti tą informaciją. Aš norėčiau paprašyti paaiškinti, e, kokius duomenys jūs naudojate kovodami su mokestiniu sukčiavimu. Kokius duomenis gauna tos institucijos, kurios kovoja su mokestiniu sukčiavimu, kaip tuos duomenis naudojate, kaip juos renkate, kaip tokie duomenis yra apsaugomi, kokiamis aplinkybėmis jūs tuos duomenis naudojate. Dabar dar grįšiu prie tos lėlytės. Ponas Martin sakė, kad buvo pažeista daug vartotojų teisės apsaugos reikalavimų. Uh, Tai kaip tokie žaislai iš viso pateko į rinką, jeigu buvo pažeisti vartotojų teisų apsaugos reikalavimai? Ar aš to paties noriu pastirauti visų mūsų kalbėtojų? Kalbant apie ES vartotojų teisės apsaugos reikalavimus, e, ar e, juos tikrai gali gyvendinti nacionaliniai domenų apsaugos pareigūnai? jau buvo patvirtinti. Ir kokius e, domenų apsaugos paketus reikėtų patvirtinti, galvojant apie ateitį, apie ateinančius porą metų. Ką reikėtų daryti, norint užtikrinti, kad ES teisės aktai žengtų koją kojon su įvykiais skaitmeninėme pasaulyje? Ačiū. Much, uh, Dėkuoju. Marija Lauristin, paskutinė kalbėtoja. Labai dėkoju ir aš norėčiau padėkoti visiems mūsų kalbėtojams, nes iš tikrųjų labai daug informacijos išgirdome ir taip pat iškritime skirtingas nuomonės ir mano nuomonė, ko gero, taip pat skirsis nuo jūsų. Iš tikrųjų, da, per pastarosius 40 metų labai daug kas pasikeitė ir aš prisimenu, kad iš pradžių mes bandėme tik tai suprasti, kaip žmonės bendrauja, kaip tarpusavį ir mums atrodo, kad mes bendraujame na, tik naudodami savo akis, a, burnas, da, nosį, ausis ir tuomet a, mums nesunku buvo įsivaizduoti, kiek iš tikrųjų duomenų gali apdoroti mūsų smegenis. Taigi tą nuostabą jaučiame ir šiandien. Tik tai šiandien turime ir naujų žinių. Žinome, kad duomenų kiekiai gali būti didžiuliai ir kad reikia, tos duomenės reikia kažkur saugoti. Ir, o kasgi turės prieigą prie jų? Chirurgas, pavyzdžiui, ne, negali da, tiesiog atidaryti jūsų kalkolės ir tenai rasti daug duomenų. Taigi Dėl visų šių pokyčių dabar mūsų, mūsų visuomenė atsirado naujų dalykų, kurie yra, prie kurių mūsų kultūra dar nėra prisitaikius. Tai reiškia, kad mums reikia keistis ir mums reikia liktai sukurti naują gramatiką, naujas gramatikos taisyklės ir tas reglamentas dėl duomenų apsaugos ir gali būti savotiška tokia gramatika. Ir čia reikėtų galvoti apie tai, kaip mes galėtume e, iš naujo užkoduoti visą šią naują tikrovę, taip kad ji išliktų prasminga. Džiaugiuosi, kad dalyvauju šiame renginėje, nes e, išgirdau daug įdomių minčių iš mūsų svečių. Nesuti, nesutiksiu gal su viskuo, ką sakė Polis, nesakysiu ir su jumis, nes jūs kalbėjote, kad ta, mus gali ištikti kažkokia katastrofa ir, ir nesutikčiau ir su tais, kas sakė, kad galima veikti su tais duomenimis, ką tik tai nori, tol kol jūs nepačiups už rankos ar nepasakys, kad pažeidinėjate taisyklės. Aš manau, kad labai svarbu yra mums suprasti, kągi mes dabar turėtume reglamentuoti. Įsivaizduokime, kad mes gyvename da, tamsiais amžiais ir štaiga išradome stiklą ir norime apsaugoti privatumą. Tai kągi mes darysime? Ar mes priimsime įstatymą, kad stiklą, kuris uždraustų uh, permatomą stiklą, ar mes turime uždrausti kitam žmogui žiūrėti per langą į kito žmogaus namus ir jį stebėti, Net, nors jis gali fiziškai tą padaryti, nes e, langas, stiklas lango yra permatomas. Aš manau, kad labai sunku būtų dė, iš tikrųjų tikinti dė, mažus, dė, kad ir dviejų metų vaikus, kad dė, jiems turi rūpėti lyčių dė, skirtumai taip, kaip jūs juos pateikė, kad jiems neturėtų, atsiprašau, rūpėti dė, lyčių skirtumas. Jūs kalbėjote apie duomenų apsaugą. Ir duomenės perdodame yra iš jūsų privačių namų, perdodami kažkokią įmonę, bet mes juk žinome, kad uh, tokia veikla jau dabar yra neteisėta. Reikia suprasti, kad mes jau turime teisės aktus tokiais, kurie taikomi tokiais atvejais, bet dar daugybės atvejų mes nereglamentuojame. Yra dar vienas labai svarbus dalykas, kuris yra susijęs su didžiuliais duomenų kiekiais tai yra tai, kad skirtumas tarp privačių ir neprivačių duomenų darosi labai neaiškus. Jei jūs tikrai norėtumėt, tuomet galima būtų personalizuoti tuos duomenės, kurie iš pradžių buvo surinkti visiškai anonimiškai. Šiandienos technologijos leistų tai padaryti. Ir štai čia, būtent šiuo klausimu, mums reikėtų suprasti, kągi mes čia galime reglamentuoti. Ir suprantame, kad praktikoje tai padaryti būtų labai sunku. Taigi reikia išsiaiškinti, kur būtų tos pilkosios zonos, kurių mes ko gero negalėtume reglamentuoti. Problemų daugiau bus, bus su tais dalykais, kurių mes dar nematome o ne su tais dalykais, e, kurie kol kas nėra reglamentuojami arba kuriuos apie, per mažai, apie kuriuos, um, kurių dar nemokame gerai daryti. Aš galiu Jums pasakyti, kad ir šioje salėje žmonės, esantys žmonės taip pat kartais užsieima statistinių duomenų apdorojimu kiekvieną dieną. Bet e, mūsų yra, mes esame mažuma Didžioji dauguma žmonių pasitenkina tik tai paprasta aritmetika ir jeigu jiems pasakysite, kad jie dabar turės naudoti kažkokius labai sudėtingus algoritmus, tai ties, tikrai jie to nesupras ir vargu ar a, pradės juos naudoti. Ana. Atsiprašau, bet aš norėčiau pasinaudoti progą ir užduoti pono Risteriui dar porą klausimų. Jūs kalbėjote apie galimai slaptus projektus ir apie tai, kad kai kam gali kilti e, pagunda pažeisti e, galiojančias taisyklės iš esmės. Ar jums žinoma apie e, tokius atvejus iš jūsų patirties darbo su finansų ministerija? Uh, Ar jums žinoma, kad kas nors bandė, pavyzdžiui, kad ir kokiam bankė pasinaudoti duomenimis? Ar turite kokiu nors atveju pavyzdžių, iš kurių mes galėtume pasimokyti, pabandytume, tam, pabandyti geriau suprasti, prie ko turėsime prisiderinti, ko galima tikėtis? Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį mūsų svečiams. Prašau kalbėti nelgiau nei po keturias minutės ir gal kalbėk, e, mes suteiksime žodį jums tokia pat tvarka, kurią jūs pasisakėte iš pradžių gerai, jei neprieštarautumėt. Dėkoju, da, man pasisekė, nes man neuždavė beveik ne vieno klausimo, bet aš vis tiek atsakysiu į tuos klausimus, kurie buvo e, išsakyti. Pone Gomeš. Jūs klausėte apie e, tai, kokios yra galimybės, kad kas nors bus diskriminuojamas. Tai yra nepaprastai svarb, e, svarbus klausimas. E, bend, bendrojo regl, domenų apsaugos reglamento 15 straipsnio H punkte yra labai svarbių nuostatų, kurios draudžia prieiga prie automatizuotos sprendimo prieimimo. Ir e, kai reglamentas pradės visiškai galioti visą apimtimi, reikės pažiūrėti, kaip tos nuostatos bus taikomos. Nes čia reikės sugrupuoti algoritmus į tam tikras kategorijas ir pažiūrėti, ta, kaip jie veikia. Be to, kaip aš ir sakiau savo žanginėje kalboje, čia turime galvoti ne vien apie teisės aktus, bet ir apie etiką, e, kurdami didžių duomenų paslaugas ir jų sistemas. Davido Lilytė tą puikiai parodė, kad yra tokių klausimų, kuriuos įstatymų mes neatsakysime. Panas, ponas Lanės, bendrojo duomenų apsaugos reglamento bendrame duomenų apsaugos reglamente yra nemažai nuostatų, kurios turi užtikrinti duomenų apsaugą ir duomenų apsaugos pareigūnas tikrai turės nemažai naujų įgaliojimų. Ir mūsų 29 straipsnio darbo grupė šiuo metu rengia nuostatas, kurios padėtų duomenų apsaugos institucijoms greičiau ir geriau reaguoti į tai, kas vyksta, tam, kad mes geriau suprastume, kas yra svarbu kontroliuojant duomenų srautus ir duomenų kontro... du duomenys kontroliuojančios institucijos turėtų turėti e, tinkamus išteklius ir priemonės tam, kad galėtų tinkamai dirbti. Aš šiandien bendravau su kolegomis iš Belgijos ir jie man sakė, kad jie ketina iš esmės pertvarkyti savo tarnybą, reaguodami į e, bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas. Kiek e, tai užtruks, Na, ta kolega sakė, kad tos taisyklės gali galioti vienos, e, tiek gyvena viena karta. 2010 metais e, prasidėjo senosios domenų apsaugos direktyvos reformos e, procesas ir ko gero jis bus baigtas tik tai 2018 metais. Tai matote, aštuonerius metus užtruko naujo įstatymo rengimas. Ir aš tikiuosi, kad tos, ta nauja direktyva galios mažiausiai 8 metus. Kaip ir sakė ponia Laurestin, taip mes susitikome su naujoju, naujos Europos pagrindinių teisų agentūros direktoriumi ir mes jo teiravomės, ką jisai galvoja apie savo naujas pareigas, apie tai, kas yra svarbiausia šiuo metu Europoje. Ir jis sakė, kad. M, Mums dabar e, reikia pradėti kalbėti apie žmonės ir apie tai, e, kiek mūsų visų da, žmonių, įmonių, vyriausybių e, veiksmai įtakoja žmonių da, gyvenimą. Gana kalbėti vien apie teisės ir teisės aktus. Ir mes stengiamės pradėti galvoti apie tai, kaip mūsų teisės aktai veikia rinkas arba paprastų moterų ir vyrų kasdienį gyvenimą. Dėkuoju toliau, ponas Rister. Dėkuoju už klausimus. E, sureaguosiu į konkrečius pastebėjimus. E, pateikti viską, naudoti viską, mes tam principui prieštaraujame ir aš E, dabar bandžiau pristatyti, ką daro klientai, kaip viskas krypsta ir kaip galime spręsti klausimus valdysenas, privatumas. E, kiekvienam atveju atskirai mes bandome su savo klientais bendraudami būtent tą uh, užtikrinti. Nepasisakome už visiškai laisvai naudojamus duomenys liberalizavimą jų. Pone Gomeš, pirmiausiai klausė apie verslą Mes esame integruotojai tam tikri, teikiame e, paslaugas kitoms bendrovėms, bet galima, pavyzdžiui, įsivaizduoti, kad yra kažkokia globalių mastų veikiama e, įmonė, veikianti visame pasaulyje, e, kažką perki iš tos įmonės, keliauji į Maroką, bet turi ispanišką kredito kortelę, o gyveni Belgijoje. Ir klausimas yra neaiškus, kur turi būti saugomi duomenys, nes naudojami vieši privatus debesys e, saugoti duomenimis ir labai neaišku, kaip traktuoti tuos duomenys. Galima sakyti, kad kredito kortelės duomenų negalima laikyti čia bet e, dėl e, tam tikrų reikalavimų Europoje taip pat negalime laikyti tų duomenų, bet veikia įmonės, e, kurios paslaugomis naudojasi filialas Europoje, tai kur tie duomenys turi būti saugomi. Būtent aš tą turėjau galvoje, kai kalbėjau. Kalbant apie debesį, yra ir kitų techninių problemų galimų dėl diskriminavimo ar sukčiavimo atveju. Matome e, atskleidžiama apie asmenį informaciją visur. PII taip vadinama laikomasi tam tikrų taisyklių, bet gal e, neužtikrinamas reglamento dėl asmens duomenų apsaugos, dėl asmens apsaugos atsiprašau, dėl duomenų apsaugos laikymasis. Ir atsiranda naujos paradigmos dėl didžiųjų duomenų ar perdavimo duomenų. Aš kalbėjau apie tam tikrą palikimo problemą, kai pradžioje kalbėjau. Ir tai yra susijęs su įmonių veikla. Dar buvo pateiktas klausimas apie tai, kaip yra fiksuojamas, fiksuojami pažeidimai, sukčiavimas. Mes dirbame ne tik su finansų ministerijomis, bet e, šiaip naudojame e, rinkoje esančias priemonės įvairias. Yra mokslininkai, statistikos, matematikos specialistai, kurie taiko statistikos mechanizmus, e, gilinasi į duomenys apie klientą, galbūt netgi socialinių tinklų duomenys, aš dabar negaliu kalbėti apie algoritmus, nes tai yra intelektinės nusavybės dalis, bet dabar daug įmonių e, kalba apie tai, kad reikia prisijungti prie socialinių duomenų, kartais netyčia žmonės ar kitokiu būdu kažką viešai paskelbė. Ir tai gali, tokia informacija gali praturtinti modelius e, ieškant sukčiavimo atveju. Man atrodo, kad aš atsakiau visus klausimus. Negirdėjome klausimo iš salės. Ai, dėl, dėl diskriminavimo, dėl dirbtinio intelekto, pozityvaus, negatyvaus diskriminavimo mechanizmų produktai su aukšte, už aukštesnę žemesnę kainą skirtingoms gyventojų grupėms. Tai yra, tai yra įmanoma, kai e, taikomi modeliai pasikliaunama žmogaus protų. Toliau Davidas Martinas. Ačiū. Pirmiausiai norėjau pasakyti, kad aš nenorėjau pasakyti, jog visiška nelaimė mūsų laukia ir mes pasmerkti. Jeigu mes pamiršime pagrindinės vertybės ir leisime ekonominiams aspektams ar komerciniams interesams įsivyrauti, tai tikrai kažkur atsidursime labai tamsioje zonoje. Ta norėjau pasakyti. Keletas klausimų buvo pateikta dėl diskriminavimo galimybių. Ką tik tai buvo jau tai paminėta. Bet Taip pat, pavyzdžiui, jeigu naudojasi tam tikrų kompiuterių, kainas e, kartais gali matyti aukštesnės savo kompiuteryje. O didėjai duomenys ir sujungti prietaisai gali iškelti tą į tam tikrą aukštesnį lygį. Ir klausimas ne kiek kainuoja tai, bet kiek man tai kainuoja dabar, nes atsižvelgiama į daugybę parametrų, kur tu buvai anksčiau, kur esi, koks paros laikas, ką panašus tave žmonės pirko, jeigu e, eini parduotuvę, tu gali nematyti net kainos, e, galima pasižiūrėti, jeigu kažkada tiesiai telefoną ir žinosi, kiek tau tai kainuoja. Mes visiškai nežinome, kaip tai paskaičiuojama ir kainos yra skirtingos e, nuo to, ką mato kiti žmonės. Pasižiūrėkite, kas vyksta, kai perkate lėktuvo bilietą. Ir e, kaip, mat, kaip, kaip jūs galvote, kodėl tai pasikeitė kaina, kai atsiranda slapukai, man atrodo, kad tai yra susijęs su tuo klausimu. Toliau kaip nepriklausomai autonomiškai apsispręsti, kai neturi jokių galių. Aš galiu pasakyti, kad negali. Dėl to, kad iš tikrųjų nieko negali padaryti, arba sutinki su tuo ar ne, nes vėlgi tu nežinai, kaip viskas veikia Ir aš sakiau, kad ryšiai tarp e, klientų, vartotojų ir verslo e, keičiasi. Aišku, kaip kepikla užsidirba, bet kaip, pavyzdžiui, jo bendrovė užsidirba pinigus, netaip jau aišku yra. Kitas dalykas vartotojams e, nerūpi tai nelengva susidomėti visu tuo, jeigu pasiskaitai keletą pastraipų, e, galbūt susidomėsi, bet jeigu dar suprasi tas pastraipas, kai būna paaiškinimai pateikti, tai gal taip tada e, susidomėsi. Ir reikia užtikrinti, kad suprantama būtų e, nuostatos bet netgi jei ir supranti, tu nori naudotis telefonu ir turi sutikti su tuo. Mūsų sistema veikia taip, kad neįmanoma prasmingai pasirinkti. Ir reikia mūsų nuomonę pakeisti tuos dalykus. Ir dar norėjau pasakyti kai ką. Jeigu pažiūrėsime į Eurobarometro ar kitas apklausas, taip, žmonėms rūpi tie dalykai Jeigu kalbi su žmonėmis e, gatvėje, taip, jie sakys, kad jiems tie dalykai rūpi. Tačiau reikia dar labai daug ką padaryti, informuoti daugiau žmonės, šviesti. Mes kreipėmės į Amazon, kai norėjome lėlę nusipirkti. Atrodo, Amazon ar kitoje parduotuvėje pamatėme pastabas atsiliepimus tėvų. Tėvai skundėsi, dėl to, kad e, lėlės nesupranta e, tai, ką neaiškiai kalbėdami sako vaikai, jiems visai kiti rūpėjo dalykai. Man atrodo, kad reikia labai daug dar šviesti žmonės, turime daug priemonių, turime bendrąjį reglamentą e, dėl privatumo, bet netitinka reikalavimų ar situacijos tie dokumentai dėl lėlės. Mes bandėme uh, E, kreiptis į saugumo, saugumo užtikrinančias struktūras pagal produktų saugumo direktyvą. Bet tai yra nesusijęs su duomenimis, nes e, visai kitus aspektus apima tą direktyvą. Taigi nebuvo galima nieko padaryti. Ačiū. E, aš E, toliau, Paul Nemis. Man atrodo, kad dabar koks didžiausias iššūkis, kad žmonėms tarnautų įstatymai. Ką tai reiškia didžiųjų duomenų epochoje? Tai, kad valstybė turi tapti pagrindinę rinką, net galbūt reikėtų iš biudžeto finansuoti reikalavimų gyvenimo e, principus, kad žmonės galėtų pasižiūrėti, ar tikrai didieji duomenys atitinka apsaugos reikalavimus. Duomenų apsaugos pareigūnams taip pat reikia numatyti išteklių plėtoti technologijas, nes senoviškai dirbdami ranko, rankomi, rankinėmis metologijomis to, jie to neužtikrins. Reikia aukščiausių technologijų, reikia pajėgumų ne tik uh, asmenims, mes turime įgalinti juos technologijų pagalba, bet taip pat reikia numatyti finansus, duomenų e, apsaugos pareigūnams. Dabar jie gali lankstinukus e, parengti, bet gal ateityje jie galės e, pasiūlyti prietaikas. Ir žmonės internete gali pasižiūrėti, ar tikrai įtvirtinamos jų teisės ir ar valstybės biudžetas suvaidina atitinkamą vaidmenį ir, pavyzdžiui, teikiamos paskatos ar lėšos. Uh, numatytos e, tokiems dalykams. Technologijos teisai vienas iš svarbiausių iššūkių toliau yra pajėgumai duomenų apsaugos struktūrų ir, pavyzdžiui, vartotojų organizacijų. Jos e, turi savo ruoštų, jums priklauso imtis tam tikrų veiksmų, nes žmonės gali net nežinoti, kas vyksta. E, E, jos, tos struktūros taip pat turi imtis veiksmų ir veikti strategiškai. Dar porą pastebėjimų pabaigai. Didieji duomenys ateina į Europą. Negalima sakyti, kad mes prarandame didžiosius duomenys ar dirbtinį intelektą. Pažiūrėkite į statistiką. E, mes matome, kad milijardai eurų uh, skiriami duomenų centrams Amerikos įmonės kūrė duomenų centrus Europoje. Kodėl? Todėl, kad jos suprato, jog dideliems duomenims reikia didelio pasitikėjimo ir mūsų teisės aktai tą užtikrina. Nepamirškite, kad Apple brangiausia, aukščiausiai kotiruojama įmonė biržoje, bet taip pat ji agresyviausiai elgėsi privatumos požiūriu. Prašėte pavyzdžių. Yra pavyzdžių, pavyzdžiui, reklama skirta kažką, bet ne religijai, ne rasiai, viešbučių kambariai ar nuomojami kambariai, tik tai baltiesiems pavyzdžiui e, siūloma. Duomenys e, leidžia kažkam pasakyti, kad aš esu juodaodis musulmonas, taigi galima atpažinti tuos žmonės ir jų neįtraukti į pasiūlymus. Rasinis profiliavimas policijoje apie tai buvo daug rašoma ir tai dėja yra realybė labai dažnai. Mums nereikia ieškoti toli, kad pamatytume, kokie yra pavojai ir kad vėl pamatytume, jog dabar teisės aktai yra neįgyvendinami. Mums didžiulis iššūkis yra įstatymo gyvendinimas. Toliau klausimas, kiek tam skirta bus pinigų, žmogiškųjų išteklių Ir gal pabaigai optimistiškas pastebėjimas. 4 procentų maksimali bauda reglamente. Man atrodo labai tikėtina, kad net ir rinkoje atsiras modelių, kurie užtikrins, kad būtų laikomasi visų reikalavimų, nes galimybė gauti tokią baudą yra didžiulė ir e, reikia atsiras paskatų veikti taip, kad net ir tikimybė, kad tave sugaus, bus beveik nulinė. Labai ačiū mūsų svečiams už jų prezentacijas, ačiū ir už tai, kad atsakėte į komiteto narių klausimus. Dabar mes geriau suprantame bendrąją padėtį. Na, o dabar aš siūlyčiau perėti prie antrosios mūsų diskusijų dalies. netrukus į priekį ateis kiti mūsų svečiai ir aš juos dabar norėčiau ir pakviesti prie mūsų prisijungti čia priekyje. O taip pat dar kartą dėkoju tiems svečiams, kurie dabar nueina nuo pakilos. Thank you. Okay, everybody, we are resuming our. Taigi, teskime diskusijas, prasidės antroji diskusijų dalis. Dabar kalbėsime apie didžiųjų duomenų naudojimą ir viešo administravimo ir teisės saugos sektoriuose. Taip pat išklausysime, ar ką mano nevyriausybinės organizacijos atstovė apie tai, kaip e, institucijos naudoja didžiosius duomenis. Visų pirma, suteiksiu žodį ponui Ryvo Reitman. Jis yra iš Estijos mokesčių ir muitinių tarnybos ETCB. Jis e, e, šiai tarnybai vadovauja nuo 16 metų spalio mėnesio. Taigi jis viską mums ir papasakos, prašom. Labą dieną. Man teko tikrai didžiulė garbė pas jūs lankytis ir papasakoti, kaip Estijos mokesčių uh, Inspekcija administruoja e, mokesčius, naudodamas didžiaisiais duomenimis. Mes e, panašiai jau dirbame kokį dešimt metų. Turiu pasakyti, kad remdamiesi surinktais duomenimis mes turime dirbti dviejopai. Uh, Visų pirma, reikia pakalbėti apie tai, kaip duomenys surinkami, kaip valstybė tos duomenys gauna, o vėliau apie tai, kaip tie duomenys panaudojami. Kitai žodžiai tariant, kaip yra bendraujama su įmonėmis ir su vartotojais. Kalbant apie duomenų pateikimą. Tai mes manome, kad turėtų būti labai paprasta ar patogu duomenis pateikti buhalteriai, verslininkai ir šiaip piliečiai. Neturimtis kažkokių papildomų veiksmų tam, kad pateiktų duomenis. Turi būti sukurtos e, buhalterinės e, programinės įrangos, kurias būtų labai paprasta naudoti. Taip pat panašią įrangą galėtų naudoti ir bankai tam, kad pateiktų savo duomenis mokesčių institucijoms. Duomenys yra generuojami kasdieninėse procesuose. Kaip tos duomenys gali panaudoti valstybė savo reikmėms? Mes naudojame tik tuos duomenys, kurie yra būtini. Mes galėtumėm gal gauti ir daugiau duomenų, bet mums to net nereikia. Idealiu atveju duomenys turėtų būti renkami internetu, visiškai netrikdant vartotojo. Taip pat reikėtų automatiškai paskaičiuoti mokėtiną mokestį. Tai reikštų, kad e, nei įmonėms, nei piliečiams nereikėtų daryti nieko papildomo. Kiek verslininkai surenka tų e, duomenų? Visi tie surinkti duomenys ir turi likti įmonėse. Pavyzdžiui, Estijoje įmonės surenka duomenų šimtus milijonų eurų ir jos ir toliau tuos duomenis turėtų e, saugoti ir naudoti. Na, o e, duomenis dėl mokesčių turėtų būti tiesiog teikiami automatiškai. Estija jau yra padariusi nemažai pažangos. 2018 metais sistema pradės veikti savanoriškų pagrindų. Mūsų tikslas yra nesurinkti per nelik daug domenų. Mums nereikia kažkokios tai super didelės domenų bazės. Mes taip pat nenorime tų domenų saugoti per nelik ilgai. Mums reikia minimalaus domenų kiekio, kad galėtumėm tinkamai paskaičiuoti mokesčius. Čia yra pavyzdys, kaip galima naudoti um, duomenis paskaičiuojant mokesčius internetu. Tai yra bankų pavyzdys. Įsivaizduokime, kad aš kaip vartotojas noriu susimokėti mokesčius per banką. Duomenys jau buvo pateikti mokesčių institucijai ir buvo paskaičiuotas mokėtinas mokestis. Ir tą mokestį iš karto galima ir susimokėti. Tuo procesas ir pasibaigė. Nereikia teikti jokių deklaracijų, nereikia pateikinėti jokios papildomos informacijos. Taigi, vienintelė administracinė našta tai yra mokesčio e, pervedimas ar atlyginimo pervedimas. Ir čia kyla pats svarbiausias klausimas, ką mes darome su tais duomenimis, kuriuos surenkame. Tie surinkti duomenys nepriklauso valstybė, jie priklauso įmonėms, o taip pat ir piliečiams, tiems piliečiams, kurie tos duomenys pateikia. Mes turime duomenys įvertinti ir juos gražinti jų savininkams. Ir kyla klausimas, kaip mes juos, tos duomenys galime gražinti duomenų subjektui. Mes naudojame asmeninės statistikas, pagristas gautais duomenimis. galima išsiaiškinti, kokie yra vidutiniai atlyginimai tame regione, kur aš gyvenu, e, kur aš galėčiau dirbti, turėdamas tokį ir tokį išsilavinimą. E, tokius duomenis gauna valstybė, bet prieiga prie tokių duomenų turėtų turėti ir piliečiai. Taip pat ir įmonės turėtų suprasti e, ekonominę aplinką, turėtų suprasti, kokia yra joms, jiems priklausančių įmonių apyvartą, ar įmonė dirba e, konkurencingai lyginant e, ją su kitomis įmonėmis. Taigi verslininkai irgi turi teisę gauti tokią informaciją internetu, prieiti prie tokios informacijos. Kitas svarbus dalykas tai yra rizikos valdymas. ES e, valstybių narių mokesčių institucijos atliko rizikos vertinimą tam, kad išsiaiškintų, kas vengia mokėti mokesčius, o kas elgesi teisingai. Paprastai e, tokius duomenis ir saugo tos institucijos. Na, o e, informacija yra suteikiama tik tada, kai reikia pritaikyti kokias nors sankcijas. Mes manome, kad ir tokia informacija turėtų būti prieinama Mes e, taip pat manome, kad ir įmonės turi e, matyti tokią informaciją, žinoti, ką apie vieną ar kitą įmonę mano valstybė, kaip vertinama tokios įmonės keliama rizika, kad ji nemokės močio. Mes norėtumėm sukurti tokią sistemą, kad e, įmonės matytų e, rizikos vertinimus ir kad jie galėtų e, keistis tokią informaciją su kitomis įmonėmis. Taip pat įmonės turi turėti galimybę tokius duomenys kelbti ir viešai, kad verslo partneriai žinotų, kad štai, pavyzdžiui, aš nekeliu jokios rizikos, jog nemokėsiu mokesčius, taigi su manim verta bendradarbiauti. Uh, Tam, taip pat e, verslininkai tokią informaciją galėtų keistis ir su kolegomis. Mes kaip institucijos tokios informacijos jau nebeturėtumėm pateikti, viską pačios įmonės galėtų tvarkytis. Tokią informaciją būtų galima keistis tarp įmonių visoje Estijoje arba net ir visoje Europoje. Tai būtų puikus pagrindas uh, būtų galima palyginti e, įmonių veiklą, tarkim, Latvijoje ar Niderlanduose ar kitose šalise. Manau, kad tokia sistema būtų tiesiog puikia. E, na ir įmonės pačios tokia sistema galėtų pasirūpinti. Tai nebūtų viešiai duomenys, kurios suteiktų e, institucijos, bet tokius duomenys tiesiog pateiktų pačios įmonės. Taigi, Mūsų užduotis yra tiesiog teikti informaciją, padėti įmonėms, bet nevykdyti tų įmonių priežiūros. Labai ačiū. Ponui Reitman dabar pereikime prie kito mūsų svečio, tai yra Raul Savima. Jis yra iš Estijos policijos ir pasienio tarnybos. Jis pakalbės apie tai, kaip tie didieji duomenys gali būti naudomi e, teisėtvarkos tikslais. Prašom, žodis jums. Thank you. Thank you. Uh, honorable members of the European Parliament. Gerbėjai Europos parlamento nariai, gerbėjai ponai ir ponios. Aš Jums papasakosiu šiandien apie tai, kaip teisės saugos pareigūnai naudoja didžiuosius duomenės ir papasakosiu Jums apie Estijos policijos ir sienos apsaugos pareigūnų patirtį. Dabar aš norėčiau pasinaudoti vertimo paslaugomis ir uh, Pradėsiu kalbėti estiškai. Teie hinnangul annavad suurandmed politseile. Mes matome, kad didieji duomenės suteikia labai daug galimybių teisės saugos institucijoms, bet be abejo, didieji duomenės turi ir tam tikrų trūkumų. Didieji duomenės yra naudingi tam, kad mes galėtume pasiekti mums, gyventi mums patikėtas funkcijas. Estijos policijos ir sienos apsaugos valdyba pagal įstatymą priklauso vidaus reikalų ministerijai, tačiau pagal mūsų įstatymą taip pat prokuroras vadovauja tyrimams. Ir kai mes naudojame duomenis, Tam, kad mes galėtume naudoti duomenės, mums pirmiausia reikia gauti prokuroro leidimą. Privalome laikytis šių principų. Jokiomis aplinkybėmis negalime naudoti didžiųjų duomenų, vykdyti sekimo, jei nėra pradėtas oficialiai baudžiamasis tyrimas ir jei neturime prokuroro leidimo. Natūralu, kad visa ši veikla yra labai griežtai reglamentuojama. Labai įsamei e, e, yra aprašyta, e, kaip Estijos teisės saugos pareigūnai gali naudotis didžiais duomenimis. Bet mes turime nemažai galimybių pagal Estijos įstatymus ir mes juos naudojame tam, kad atliktume nusikalstamumo analizę, kad pateiktume savo prognozes Mes turime duomenų saugiklas, kurioje yra sutalpintos įvairios duomenų bazės. Taip mes galime da, nagrinėti da, situaciją įvairiuose Estijos regionuose, stebėti, kas vyksta įvairiuose teisės saugos įstaigose visoje Estijos teritorijoje. Be to mes naudojame taip pat ir didžiosios duomenės tam, kad galėtume numatyti, kaip įvykiai gali klostytis ateityje. Tam, kad pateiktume savo prognozes apie galimą nusikalstamumą ir kad galėtume jį užkardyti. Visi mūsų naudojami duomenys yra anonimiški Dar vienas svarbus dalykas yra duomen, duomenų kokybė. Mes turime duomenų kokybę užtikrinančią sistemą, nes labai svarbu yra uh, užtikrinti, kad duomenys, duomenimis galima būtų pasitikėti. Net ir teisės saugos pareigūnai kartais klysta bet mes sukūrėme tokią sistemą, kuri e, maksimaliai sumažina galimų klaidų skaičių. Mes naudojame duomenės tam, kad galėtume, pavyzdžiui, stebėti, kur yra naudojami policijų automobiliai. 2004 metais mes rengėme geografinės navigacijos sistemas 500 policininkų automobiliuose. Ir mes stebime, kur jie yra realiuoju laiku ir turime visą informaciją apie tai, kur jie važiuoja. Mes e, žinome, kokiame regione, kokiame mieste jie būna. Ir matome, pavyzdžiui, kokiuose miestuose ar regionuose patruliavimas e, vyksta aktyviau nei kitur. Ir be abejo, iš pradžių, kai mes tik tai įdėgėme šią sistemą, policininkai nerimavo, kad jų vadovai naudos šias sistemas tiesiog tam, kad galėtų stebėti, ką jie veikia darbo metu. Tačiau šiandien jie jau supranta, kad šie duomenys naudojami tam, kad galima būtų geriau išnagrinėti policininkų veiklą ir kad galima būtų ją tobulinti. Mhm. Be to, policijos automobiliuose taip pat yra rinkti ir kompiuteriai. Ir norėdami užtikrinti duomenų apsaugą, mes sukūrėme tokią sistemą, kad duomenys laikomi yra tik tai centrinėme serveryje. Jie niekuomet nebūna saugojami automobilio kompiuteryje. Mes taip pat bendradarbiavome su įmonė, kuri vadinasi Pozicijum ir su Tartu universitetu. Ši įmonė renka duomenis iš mobiliuojų telefonų. Ir pagal pasirašytą sutartį jie gali perduoti trečioms šalims šios duomenis. Ir jūs matote, šioje skaidrėje, kad 2012 metų Liepos ir rūpjūčio mėnesį staiga viename Estijos miestelėje padaugėjo mobiliųjų telefonų naudojimas. Mes matome, kiek žmonių skambino mobiliais telefonais ir galime tai palyginti su situacija kitose šalyse, kitose miestuose. Gavę šiuos duomenys, mes galime pradėti ruoštis Pradėti, pradėti ruoštis tam, ko galime tikėtis ateityje, nes mes, pavyzdžiui, žinome, kad uh, Liepos ir rūpiučio mėnesį tame miestelėje vyko keli renginiai ir todėl akivaizdu, kad lankytojų skaičius buvo didelis ir tai leidžia mums taip pat nuspręsti, kiek policininkų mes turėtume nusiųsti į tą miestelį, kad jie galėtų tinkamai atlikti savo darbą. Be to, Mes norėtume gyveninti dar vieną projektą, kuris taip pat yra susijęs su mobiliais telefonais. Ir mobiliųjų telefonų duomenimis. Ir tai yra labai įdomu, nes padeda mums įsiaiškinti bendarbiavimą su universitetais, teisės saugos institucijomis, įvairiomis įmonėmis, kaip naudojami yra mobiliųjų telefonų duomenys. Ir akivaizdu, kad to projekto metu visi nu, naudojami duomenys bus anonimiški. Be to turime dar vieną projektą. Duomenės, kurie yra susijęs su nusikalstamumu, gali būti naudingi visuomenė ir mes norėtume leisti žmonėms e, juos manyti, matyti. Vėlgi, visi pateikime duomenės yra anonimiški Tai yra duomenės apie, pavyzdžiui, padarytus nusikaltimus. Mes tuos duomenės norime skelbti mūsų tinklalapyje. Ir matome, kad ateityje taip pat galima būtų netgi sukurti ir uh, kokias nors lenteles, kad duomenys galima būtų lengviau suprasti. Mes norėtume leisti žmonėms patiems vertinti situaciją, naudojant mūsų tinklapyje pateiktus duomenys. Taigi mes turime e, teisinę bazę, turime e, asmens duomenų apsaugos įstatymą, viešosios informacijos apsaugos įstatymą ir be abejo policija savo darbe visuomet atsižvelgia į visus galiojančius įstatymus. Mes taip pat turime ir uh, duomenų apsaugos tarnybas, kurios veikia visuose teisės saugos institucijose. Be to, e, elektroniniu būdu visi pareigūnai gali gauti daugiau informacijos apie didžiosius duomenės, gali mokytis, e, kaip jos, jos galima naudoti. Be to turime ir tarnybas, kurios yra atsakingos už kontrolę ir kurios stebi, ar laikomasi visų galiojančių teisės aktų ir netgi buvo, žinome, yra keli atvejai, kai tos tarnybos kreipėsi į teismą dėl piknaudžiavimo. Na kągi, dėkuoju Jums uždėmesi ir Paskutinis mano sakinys bus, mes žinome, kas yra didieji duomenys ir mes, teisės saugos institucijos, darome viską, kad apsaugotume ir didžiuosius, ir kitus duomenys. Labai ačiū už pasisakymus. Paskutinė viešinė yra Frederikė Kalthoiner. Ji dirba organizacijoje Privacy International ir pakalbės apie didžiosius duomenys ir uh, teisės saugos institucijas. Ačiū, kad pakvietėte mane pasisakyti. Aš dirbu Privacy International, mes esame labdaros organizacija įregistruota Londone atliekame tam tikrus tyrimus ir bilinėmės su įmonėmis, kurios pažeidinėja e, asmens teisės. Nes neįmanoma gyventi dabar be, nesukuriant didelių duomenų. Bet mes E, turime galvoti ir mes turime galvoti visuomet apie tuos dėlius duomenys, prie kurių kūrimo prisidedame, ar rašydami elektroninį laišką, ar pirkdami kavą. Ir tai yra susiję su mūsų netgi kūnais, namais ir viešosiomis erdvėmis. Mes visur esame susiję su tais duomenimis. Dėl to labai svarbu pasakyti, kad dideli duomenys reiškia bent jau du dalykus tai yra technologinis reiškinys ir mitas. Tai yra galimybė kaupti e, ir saugoti bei apdoroti labai daug duomenų su vis išmanesnėmis technologinėmis e, priemonėmis. Ir taip pat e, dideli duomenys gali e, privesti prie išvadų, kurių net anksčiau buvo sunku, kurias buvo sunku, būtų sunku įsivaizduoti. Bet tai yra susiję su mitu. Pirmiausiai, kai duomenys siemi su e, socialiniu kontekstu, negalu apie klimato kaitos tyrimus ar panašiai. Man atrodo, kad technologijų ir mito sąveikia turi įvairių, įvairaus poveikio. Aš, kai kalbu su studentais, noriu paaiškinti, kas yra dideli duomenys. Visuomet e, ro, sakau e, štai ką. Jeigu nacionalinės saugumo agentūros e, duomenys būtų paversti iš tazi archyvą, štai kaip atrodytų viskas. Ir dar galima paminėti labai neseną pavyzdį tos sąveikos tarp mito ir technologijų. Praeitą savaitgalį e, buvo paskeltas straipsnis apie tikslinę reklamą Amerikos prezidento rinkimų metu Vokietijoje. Ir jis labai išpopuliarėjo. Ir tas straipsnis, e, straipsnė buvo rašoma, kad viena įmonė padėjo profiliuoti taip žmonės, kad tai nulėmė Amerikos prezidento rinkimų rezultatą. Ir e, kad įmonė ta sakė, kad buvo sudaryti tam tikri profiliai, kurie gali būti siemi su 400 tūkstančių duomenų punktų. Kas yra įdomu su šiuo atveju? Tai rodo sąveiką tarp mito ir realybės nes ta įmonė iš tikrųjų sukūrė e, visą šitą teoriją. Ir e, taigi mitas, kad buvo suklastoti JAV prezidento rinkimai. Iš tikrųjų, niekas negali e, patvirtinti, kad makro tikslinis principas pasiteisina. Taip pat Galima pasakyti, kad tas e, pavyzdys puikiai rodo, kaip didieji duomenys gali pažeisti pagrindinės teisės. Pirmiausiai, tokia jautri informacija, kaip pavyzdžiui, e, rasė, e, lytis, homoseksualumas gali tapti visuotinai prieinamais duomenimis. Aš noriu pasakyti, kad tos informacijos žmonės apie save nepateikė nes e, ir vartotojai dažnai e, socialiniuose tinkluose dalydamas, dalydamas informaciją nes, nepagalvoja, kaip ji gali būti panaudojama. Tai yra susijęs su privatumo principų pažeidimu ir klausimu dėl asmens ir ne asmens duomenų. Kitas pavyzdys. E, tam tikras galimas e, rezultatas ar išvados gali būti netikslus ar šališkas ir tai susijęs su dideliais pagrindinių teisių pažeidimus, pavyzdžiui, diskriminavimu. Jeigu profiliai e, taikomi, kai žmogus ima kreditą ar policija, jeigu juos naudoja ir dabar jav yra naudojami tokie dalykai. Tai kelia didelį susirūpinimą, nes nėra visiškai skaitrumo dėl atliekamos analizės ir vartotojai dažnai nežino, kad jie yra jau profiliuojami ir klasifikuojami. Ir toks nežinojimas e, parodo, kad bendrasis duomenų apsaugos reglamentas yra visiškai nenaudingas, nes jeigu aš nežinau, kad apie mane renkama tokia informacija, kad aš esu profiliuojamas, tai kaip aš galiu reikalauti savo teisių. E, Ir kitas dalykas, e, informacija yra e, valdžia, o valdžia e, susijusi su korupcija, valdžia supūdo žmogų. Ir Galima pasakyti, kad kiekviena interneto bendrovė ir trečioji šalis, su kuria dalyjamas informacija ir žvalgybos informacijos, žino viską apie mus. Taigi, jeigu pažeidimas privatumas ir atliekamas diskriminavimas, tai neturi nei vienas subjektas turėti tiek galių ir būti netikrinamas. Ir e, musulmonų registras, pavyzdžiui, ar e, procedūrų susijusių su neregalių migrantų deportavimu JAV. E, galima tuos pavyzdžius paminėti šiame kontekste. Ir kitas dalykas interneto profiliai. Iš e, Facebooko e, patikimų surinkti atliekami tyrimai, kad galima e, ir ne tik iš socialinių tiklų, bet ir iš mobilių telefonų labai daug, daug duomenų surinkti. Ir pabaigai pastebėjimai apie įstatymų įgyvendinimą. Reikalavimai yra dėl biometrikos, dėl e, algoritmų, rizikos vertinimo, socialinės žiniasklaidos stebėsienos. E, to viso e, reikia, bet dabar yra užsipuldinėjami visi tie dalykai dėl to, kad viskas yra, labai daug yra neiškių sričių. Žinome, kad Junktinėje karalystėje e, policija dažnai pasikliauna privačia programinė įranka, kuri e, naudojama privačiai. Taigi kyla problemų dėl teisų pažeidimo. Ir dar aš noriu pasakyti, kad e, jeigu kalbėsime apie policijos elgesį numatomą, labai sunku yra kalbėti uh, apskaitai apie tai yra metodika, viskas pagrįsta arba vieta, arba asmenių, minė asmenių ir egzistuoja tokios sistemos ir tai yra, um, tie duomenys surinkami iš policijos įrašų, iš atvirų duomenų, komercinių duomenų ir taip pat galima pasitelkti įvairius metodus, statistiką ar giluminį uh, mašininį uh, mokymasi. Aš ką tik klausiau uh, apie Estijos patirtį, bet dabar noriu pas, pateikti vieną pavyzdį apie e, Kaliforniją. Ten policija naudoja programinę įrangą ir uh, jis susijęs su įvairiomis duomenų bazėmis socialinių tinklų e, skelbimais ir Kalbėtos prašoma kalbėti lėčiau. Aš pateiksiu Jums, noriu Jums pasakyti, kad vėlgi mes turime daryti skirtumą tarp mitų ir realybės. E, dažnai sureikšminami dideli duomenys ir kartais vadovaujamasi neteisingomis yra prielaidomis. Ir sakoma, kad e, visos tos priemonės yra reikalingos nusikalstamui sumažinti. Bet e, aš noriu pasakyti, kad tai yra labai invazinė rūšis e, numatomo policijos darbo, prognozuojamo darbo ar žmogus įvykdė nusikaltimą, ar yra įtariamasis, e, jeigu apie tą žmogų renkami duomenys, tai yra jau susijęs su privatumo pažeidimu. Dar vienas dalykas - e, viešai prieinami duomenys. Asmenų atveju galima naudoti labai e, paprastus kasdieniškus duomenys ir sukurti profilį. Jeigu kalbėsime apie grupę žmonių, e, galima modeliuoti protestus, minios judėjimą, pasitelkus tam tikrus modelius. Ir tai kartais kelia surūpinimą šiaip nėra nešališkų ar neišbaigtų duomenų, bet kokia analizė pagrįsta policijos duomenimis ar viešais duomenimis bus šališka ir gali diskriminuoti. Galiausiai norėtume pasakyti, kad beveik e, visos policijos priemonės E, kaip kad programinė įranga yra parduodama privačioms struktūroms teisėjai saugos ir tai reiškia, kad jų negalima deramai prižiūrėti. Baigdama noriu pasakyti, kad duomenų apsaugos reglamentas bendrasis yra žingsnis ir prie, į priekį, tačiau manome, kad yra tam tikrų aspektų, kuriuos reikėtų arba išanalizuoti toliau, arba problema šanti pasitelkus elektroninio privatumo direktyvą, kaip pavyzdžiui, anoniminiai duomenys, asmeniniai duomenys, duomenų rinkimas, duomenų kaupimas. Reikia daryti skirtumus tarptų dalykų. Labai ačiū. Ačiū už pasisakymą. Dabar Norėčiau paklausti, ar kas nors norėtų pasisakyti ir pirmiausiai, kaip ir anksčiau, suteiksiu žodį mūsų pranešėjai, o paskui kai kuriems kitiems nariams, kurie galbūt norės pasisakyti. Ana Gomeš, dvi minutės. Dėkoju. Dėkoju mūsų svečiams, bičiuliams iš Estijos. Jūsų papasakoti pavyzdžiai yra labai įdomus. Apie, jūs kalbėjote apie didelių duomenų technologijas ir jų naudojimą, gerus rezultatus ir taip pat pasakojate, kad jūs atsargiai gana tvarkotės, naudojate tuos duomenys pirmiausiai mokesčių sityje. Tai yra pagrysta informuotų pritarimų piliečių. Tai galėtų būti iš tiesų puikia priemonė, kovojant su mokesčių slėpimu, mokesnių sukčiavimu ar organizuotų nusikalstamų. Norėjau jūsų paklausti. Suprantu, kad jūs ne vienodą prieigą turite prie įvairių padalinių, kad galėtumėte gauti visą reikalingą informaciją. Tačiau norėčiau paklausti jūsų, kiek jūs keičiatės šią informaciją su kitomis teisės saugos agentūromis, ar dalyjatės ją. Pavyzdžiui, kažkurios informacijos reikia mokesčių tikslais, bet jeigu pasitelkiamas būtų argumentas kovos su terorizmu, e, tas lengsnė riba galėtų pasikeisti ir kaip praktiškai tai būtų gyvendinama. Pone Kaltoiner kalbėjo apie pavojus, apie tai, kad tos sistemos susijusios su privačiais veikėjais ir negalima kontroliuoti jų įvairių mechanizmų ar procesų. Bet, ponė Savima, jūs sakėte, kad Jūsų sistemos yra e, parengtos bendradarbiaujant su Tartu universitetu. Tai jūs tikriausiai galite geriau užtikrinti deramą, mm, techno, gerą metodiką e, ir kad būtų užtikrinti, kad būtų laikomasi pagrindinio duomenų apsaugos reglamento. Galiausiai noriu jūsų visų kai ko paklausti apie duomenų kaupimo bendrinimo, duomenų surinktų iš įvairių šaltinių apibendrinimą. Kokias problemas tai kelia? Mes dabar gyvename laikotarpiu, kur tai vyksta, neturime pasirinkimo, negalime ignoruoti uh, to apsimesti, kad to nėra. Reikia bandyti prisivyti ir pakeisti įmonių ir visuomenės apskritai elgesį apie žinojimą, apie tai, kokias tai gali turėti pasiekmes. Kokiu mastu e, sprendimų prieimėjai gali pagrysti savo sprendimus e, tomis priemonėmis. Iš tiesų yra labai daug galimų gerų dalykų, gerų rezultatų, bet yra daug pavojų, yra daug šališkumo, nes atsiranda diskriminavimo elementas ar galimybė. Ir galiausiai mus labai neramina tai, kas vyksta Europoje. Mes bent jau turime uh, bendrai reglamentą, bet e, esame susirūpinę dėl e, JAV, nes ten nėra taisyklių, yra mūsų taisyklės arba nieko, bet apie kitą pasaulį noriu paklausti, kitą pasaulio dalį - Kiniją. Niekas nereiškia supin dėl to, kad mūsų valstybės įvairius padaliniai e, suteikia įvairius perduota, e, perduoda susitarimus, kontraktus. Ir e, mes girdime, kad Kinijoje yra įsakymas saugoti bet kokius gautus duomenis. Ar kas nors reiškia susirūpinimą dėl to? Ačiū. Dėkoju. Dar ponė Veržėt nori paklausti. Labai ačiū visiems trims svečiams. Labai buvo įdomu jūsų išklausyti ir norėčiau išsakyti savo požiūrį. Jūs kalbėjote daug apie naudą. E, pirmiausia, norėčiau kreiptis į svečius iš Estijos. Jūs kalbėjote apie sistemų naudą. Ir man atrodo, kad tai pagrysta iš gera valia iš abiejų pusių ir taip pat skaidrumo logika. Galima tą pripažinti. Jūs e, pasakojate apie pavojus, apie tai, kaip bandoma išsklaidyti riziką, bet ne visą visapusiškai atskleidė detalę susijusią su pavojumi. Man atrodo, kad ES iš tikrųjų yra labai skirtingas kultūrinis požiūris į tai. Tai, kas veikia Estijoje, gal nebūtinai galėtų veikti kitur. Ir netokiomis pats sąlygomis. Pavyzdžiui, galima tą būtų taikyti taikyti kitose šalyse ir norėčiau jūsų nuomonės. Aš esu prancūzė ir žinau, kad nepasitikima labai. Ne visuomet pagristas yra tas nepasitikėjimas. Taigi dažnai e, gal net nepagristos baimės egzistuoja mano šalyje. Ir reikia labai didelio įtikinėjimo Ir taip pat noriu kreiptis į ponę Kaltoiner. Jūs kalbėjote apie pavojų, galimą pavojų tų dviejų sistemų, kurios yra siūlomos. Jūs būtent perspėjote mus dėl tų pavojų, bet kaip uh, tą riziką išsklaidyti, kaip pakel, pakeisti padėtį. Reikia direktyvą turbūt e, keisti dėl kai kurių elementų. Aš norėčiau išklausyti jūsų, galbūt jūs negalite atlikti mūsų teisėkuros atstovų darbo, bet galbūt pateiktumėte e, tam tikrų įžvalgų, kad mes galėtume toliau dirbti šioje srityje. Dėkuoju. Dar Marijų Lauristin. Labai ačiū. Norėjau e, grįžti prie didelių duomenų naudojimo mokesčių srityje, nes takse specialusis komitetas domisi šiuo klausimu ir konkrečiai dėl PVM. Dėl pajamų mokesčio viskas daugiau mažiau aišku, bet dėl PVM buvo sukčiavimo atveju ir šiaip PVM yra labai sudėtingas. Yra daug skirtumų, skirtingo, dėl skirtingų prekių, skirtingų teritorijų. Nepaprastai yra sudėtinga apskaičiuoti šį mokestį. Gal jūs plačiau galėtumėte apie tai pakalbėti? Konkrečiai apie PVM. E, kitas klausimas apie policijos darbą. Buvo labai malonu girdėti, kad policija naudojasi atvirais duomenimis kad e, gali tyrėjas naudotis tais duomenimis ir atlikti savo analizę. Aš esu socialinių mokslų specialistė, norėjau paklausti jūsų apie tai, kaip panaudoti tuos duomenys. Pavyzdžiui, politikai, finansų ministrai gali pasinaudoti duomenys apie mokesčius, bet ne ekonomistai, kurie e, dirba universitetuose. Mes e, judame link atviros prieigos prie e, viešų duomenų ir kaip jūs galvojate, kaip padaryti, kad ta didelė apimtis duomenų ekonominių taptų atvirais? Uh, myself, uh... Labai ačiū. Aš pats irgi norėčiau pridurti keletą pastabų, o galbūt klausimų, na, o paskui tikiuosi, kad svečiai tos klausimus atsakys. Išvelgiu tam tikrą skirtumą tarp to, ką pasakė ponas Savima, kuris kalbėjo apie darbą pagrįstą didžiaisiais duomenimis, ir e, to, ką pasakė pane Kaltainer dėl įvairių galimybių kaip e, duomenis naudoja policijos institucijas JAV. Jeigu aš teisingai viską supratau, tai ponas Savima nu, daugiausia dirba e, su policijos turimais duomenimis, taip pat ir anonimiškais paverstais duomenimis. Tuo tarpu kiti pavyzdžiai buvo labiau susiję su gana asmeniškais duomenimis dėl tam tikrų įtariamųjų. Na, galbūt e, tam tikra kryptis galėtų būti ir teisinga. Gal jūs abu galėtumėte paaiškinti, e, kuo yra grindžiami tie du požiūriai. Na ir dar viena pastaba. Ji gana, galbūt tai e, gana abstraktus pavyzdys. Dalis diskusijų buvo susijusi su turimų galimybių etinėmis ribomis. Buvo pateiktas pavyzdys apie tai, kad remiantis didžiaisiais duomenimis yra e, kūrimi algoritmai. Štai, pavyzdžiui, galbūt yra kažkoks tai informacijos šaltinis, nurodantis, kad raudonplaukiai e, žmonės yra labiau linkiai vykdyti nusikaltimus, o tokio ir tokio tipo o, žmonės galbūt labiau linkia sukčiauti teikdami mokesčių deklaracijas. Taigi, gali būti daug tokių domenų, kurie algoritmuose tarsi gali rodyti tam tikrą elkseną. Tačiau nu, tokie duomenys nebūtinai gali būti tiesiogiai siejami su tam tikra nusikalstama veikla. veika. Gal remintis tam tikrais duomenimis tokios išvados ir gali būti teisingos, bet e, ar į tokius duomenis reikėtų atsižvelgti e, teisės saugos institucijoms atliekant baudžiamą įtyrimą? Uh, Mes ko gero neturėtumėm skirstyti žmonių kategorijas pagal jų plaukų spalvą. Nors galbūt kai kurie duomenys ir teisingi. Ar apie tai buvo galvota, kur galima būtų brėžti tokią etinę ribą? Na, o dabar aš norėčiau vėl suteikti žodį mūsų svečiams. Skiriu kiekvienam po keturias, penkias minutės tam, kad atsakytumėte į klausimus. Pradėkime nuo pono Raitman. Ačiū. Aš pabandysiu atsakyti visus klausimus. Ta pačia tvarka, kur, kurie tie klausimai ir buvo pateikti. Visų pirma, dėl informacijos mainų tarp įvairių administracijos institucijų, taip, mes tą daroma, darome, bet yra labai griežtos taisyklės dėl to, kokią informaciją dalinamės. Mes turime apsaugoti surinktą informaciją, mes turime žinoti, kodėl viena ar kita institucija tokios informacijos reikia, kokiu tikslu būtų naudojama. Mm Jeigu nėra kažkokio rimto tikslo arba e, tas tikslas nėra nurodytas teisės akte, tai mes tokią informaciją ir nesidalyjame, inform, e, institucijos tokios informacijos negauna. Tai labai svarbu. Mes Estijoje siekiame su, sumažinti administracinę naštą jeigu jūs jau kažkokią informaciją valstybė esate pateikę, valstybė negali dar kartą tos pačios informacijos prašyti. Bet jūs galite prašyti susipažinti su tokia informacija. Jūs turite teisę kreiptis į institucijas ir paprašyti informacijos. Bet mes nesidalėme informaciją tuomet, kai nesuprantame, kam jos reikia. Visos institucijos, kurios renka ir saugo visą reikalingą informaciją, taip, kartu jos galbūt turėtų didžiulę domenų bazę Bet institucijos turi skirtingas duomenų bazės ir valstybė negali turėti prieigos prie visų tų e, e, duomenų bazių kartu. Ar yra kultūrinių skirtumų? Taip, be abejo yra. Bet būtent tą ir turi daryti valstybė. Ji turi skatinti pasitikėjimą. Mes turime skatinti žmonių pasitikėjimą e, mumis. Jeigu mes surenkame kažkokią informaciją, mes turime sugebėti ir teisiškai, techniškai ją apsaugoti. Be abejo, Estijoje atrodo viskas labai paprasta, nes žmonės mumis pasitikė. Žmonės nesibaimina elektroninės aplinkos, tačiau mes kiekvieną dieną turime pademonstruoti, kad piliečiai mumis gali pasitikėti. Jūs galite uh, Su pasitikėjimu mums siūsti informaciją į niekur nenutekės. Mes turime atskiras domenų bazės ir e, neturime tokios didžiulės super domenų bazės ir informacija nenuteka. E, PVM mokestis pats paprasčiausias, dėl jį lengviausia nuslėpti. turime daug teisės nuostatų dėl to. Buhalterių programinė įrangoje jau yra visa reikalinga informacija apie tai, kiek yra parduodama, kiek perkama. Na ir aišku, remintis tokią informaciją galime parengti algoritmą, kaip paskaičiuoti mokesčius. Mums nereikalinga informacija apie tai, būtent kokio tipo prekes ar paslaugas įmonė parduoda. Bet mes galime pasiūlyti algoritmą. Mums reikia tik minimalios, minimalus informacijos kiekio tam, kad galėtume mokestį paskaičiuoti. Tokiu būdu viskas žymiai paprasčiau. Mes netgi pakeitėme įstatymus. buhalterijos įmonės ir taip pat programinė įranga e, e, rengiančios e, įmonės turėjo nemažai ko pakeisti tam, kad tokią informaciją būtų galima surinkti. Kaip būtų galima sumažinti mokesčių nemokėjimo riziką? Tam irgi praverčia gauti duomenis. Matome, kokios įmonės daugiausia vengia mokėti mokesčius. Bet kas sako pačios įmonės? Niekas nenori vystyti verslo su mokesčių nemokančiomis įmonėmis. Galbūt šiandien tos įmonės vengia mokėti mokesčius, bet gal rytoj vengs atsiskaityti su jumis. Taigi jos kelia ir tokią riziką ir jeigu kitos įmonės tokią riziką irgi išvelgia, jos nutraukia bendradarbiavimą su mokesčių, mokesčių vengiančiomis įmonėmis. Dėl to bendra padėtis gerėja. Ir štai paskutinis klausimas. Galbūt tai aktualiau kalbant apie policijos bendradarbiavimą, ne apie mokesčių institucijų bendradarbiavimą. Uh, Galbūt e, ateityje ir policija galės naudotis tokius algoritmus, bet šiandien tokių algoritmų dar nėra. Mums atrodo, kad mums nereikia tokių didžiųjų duomenų tam, kad galėtumėm nustatyti konkrečią riziką. Iš tikrųjų būtų nesąmonė sakyti, kad e, kyla rizika dėl to, kad jūsų plaukų spalva yra raudona. Galų gale viskas būtų gana kvaila, jeigu mes tokius duomenis naudotumėm rengdami algoritmą. Ačiū. Toliau panasavimą. Dėkoju. Aš taip pat maždaug kilės tvarka norėčiau atsakyti pateiktus klausimus. Taip, mes dalinamės duomenimis ir su kitomis teisės saugos institucijomis. Kaip kur informacija keičiamės per informacinės sistemas, pritariu ponui Reitman. Mes turime prieigos teisę pagrįsta informacinių sistemų funkcijomis. Taigi yra įvairios e, informacinių sistemų, įvairūs e, informacinių sistemų lygiai. Mes taip pat atliekame vietinius e, patikrinimus. Mes gaudžiai bendradarbiaujame su Talino technologijų universitetu ir jie mums e, siūlo e, tam tikrus sprendimus pagrįstus didžiaisiais duomenimis dėl tų vietinių patikrinimų. Universitetas neturi prieigos prie duomenų bazės, bet mums siūlo tam tikrus sprendimus, techniškus sprendimus. Uh, Na ir taip pat tam tikrais duomenimis yra keičiamas įgavus prašymą, tačiau visi informacijos mainai. Yra susijęs su konkrečiu prašymu ir e, informacijos panaudojimo tikslais. Taip pat mūsų parlamente veikia ir specialusis komitetas, kuris ir užsijama stebėsenos klausimais. Jis vykdo ne tik saugumo institucijų priežiūrą, bet taip pat stebi ir pasienio tarnybų veiklą. noriu užtikrinti, kad tokių institucijų e, teikiama informacija saugoma pagal nustatytas taisyklės. Ar nepažeidžiami asmens privatumo reikalavimai. Kiekvienas asmo turi teisę kreiptis į policiją ir pastirauti, kokia informacija apie jį yra saugoma, ar viskas atitinka nuostatas ir tada e, policija tokią informaciją turi pateikti. E, buvo teirautasi, kaip sunku. Ar lengva apibendrinti duomenis gautus iš įvairių e, informacijos šaltinių? Ko gero, čia pagrindinė problema yra techninio pobūdžio. Kaip galima užtikrinti, kad surinkti duomenis būtų integruojami? Galbūt yra gaunami informacijos trupinukai, galbūt e, domenų prasmė skiriasi. Neįmanoma duomenų apibendrinti automatiškai, tas procesas tikrai labai ilgas. Taip pat mums svarbu, kad tais duomenimis, kuriais mes naudojamės, priimdami sprendimus, būtų teisingi, naujausi, aktualūs. Aš sutinku su jumis. Kai kurie Estijoje priimti sprendimai galbūt nepasiteisintų didesnėse šalise. Taigi galbūt mums kaip mažai šaliai yra lengviau. Pas mus policijoje dirba maždaug tik 5000 policininkų. Taigi vis, žem, žymiai paprasčiau vykdyti stebėseną, Ir taip, iš tikrųjų, aš daugiau kalbėjau apie vidinius duomenis, ne vien tik anonimizuotus duomenis. Tačiau mes stebime ir socialinius tinklus. Turime pareigūnų, kurie stebi socialinius tinklus tam, kad aptiktų neleistiną veiklą, pavyzdžiui, tam tikrus veiksmus susijusius su nepilnamečiais. Uh, tai tokiu atveju policijos pareigūnas gali duomenis perduoti kompetitingam departamentui arba imtis veiksmų ir bandyti apsaugoti nepilnamečio teisės. Tai tik keletas atvejų. Taip pat buvo teirautasi, ar e, yra pavojingi privatus pardavėjai. Mūsų šalyje egzistuoja taisyklių, jos buvo parengtos e, policijai, bet e, viskas pagrįsta štai tokiu principu. Mes negalime pirkti e, kažkokios neiškios informacijos. Mes galime kreiptis į kitas institucijas. kurios turi panašios informacijos arba e, e, tas institucijos, e, kurios yra kompetitingos internetinio ryšio srityje. Privataus pardavėjo problema galbūt ne visą laiką yra problema. Tartu universitetas mums uh, E, rengia informacinės sistemas. Mes e, universitetų pasitikime. Galbūt ne visais galima pasitikėti, tačiau Estija yra maža šalis. Mes galime viską patikrinti, bet visą laiką prieš naudodamus duomenis pagalvojame, ar jie bus teisingi, ar nėra įsivėlusių kokiu nors statistiniu klaidų. Mes žinome bendrą situacijos kontekstą. Dabar didžiųjų domenų algoritmai ir jų teikiamas galimybės. Aš manau, kad didžiųjų duomenų algoritmais irgi reikia beveik taip pat pasitikėti, kaip ir kitais tyrimais. Yra gerų tyrimų, yra netokių gerų tyrimų, yra tokių tyrimų, kurie yra pagristi mokslininkų duomenimis, yra ir tokių, kurie nepagristi. Tai čia problema labai panaši. Policija gali pasitikėti arba nepasitikėti algoritmu, bet visą laiką reikia vadovautis atsargumo požiūriu. Ar kalbame apie algoritmą, ar apie kažkokį tyrimą. Uh, Kai atliekamas baudžiamasis tyrimas, visą laiką reikia vertinti viską. Ar renkant informaciją galėsi velti kažkokių klaidų? Kalbant apie Tokius algoritmus būtų galima naudoti, kalbant apie nusikaltimus tam tikrose sritise, bet ne apie konkrečius asmenis. Ačiū. Now, Friedrich. Labai dėkuoju, Frederik, prašau. Pirmiausia, aš norėčiau atsakyti klausimą apie privačius pardavėjus. Mūsų įmonė IBM praeitais metais. Uh, pavyzdžiui, de, paskelbė reklamą apie de, pabėgėliams skirtą, skirtus mokymus. Jie taip pat profiliavo pabėgėlius pagal tai, ar jie galės tapti teroristais ar ne. Tai, pavyzdžiui, toks būtų pavyzdys. Taip pat jūs klausėte, pavyzdžiui, ar gali būti tokia sistema, kad kartais dėl jūsų palūkų spalvos kas nors gali pagalvoti, kad jūs esat linkęs um, pažeisti įstatymą. Yra dar viena kompanija, kurią aš vertinu uh, Cambridge Analytica, kuri, kurią aš iš pradžių labai kritiškai vertinau, tačiau mes matome dabar, kad iš tikrųjų jie naudoja duomenės apie tai, kiek žmonių paspaudžia mygtuką like uh, Facebook'e. Ir čia galima būtų gal kalbėti, ar galima iš tikrųjų lyginti žmogaus veiksmus su tuo, kiek tų laikų jie paspaudžia. Ir matote kartais, kad tie, kam patinka Britney Spears, labai tikėtina, bus linkę elgtis neurotiškai ir bus didelė tikimybė, kad jie de, bus homoseksualus. Ir čia galima kelti klausimą, kas yra neurotiškumas. Uh, uh, neurotiškumas yra psichikos lygos požymės ir taigi tai yra labai jautrus duomenys. Gali būti ir kitų pavyzdžių, pavyzdžiui, jeigu jūs darote prognozes, atsižvelgdami į kitus duomenys, duomenys iš mobiliųjų telefonų, arba jūs lyginate, pavyzdžiui, jūs nusprendžiate, kiek galima žmogum pasitikėti, uh, atsižvelgiant tai, kiek kartų jis atsiliepia į telefono skambučius. Tai yra labai jautrus duomenės. Ir tuos duomenės turi jūsų telefono operatorius. Twitterio, pavyzdžiui, atveju, Twitteris taip pat gali stebėti, kiek, kiek žmon, dažnai žmonės naudoja šią sistemą, kaip jie ją naudoja ir iš esmės netiesiogiai Twitteris gali nutekinti tą informaciją kitiems. Mm. Ir akivaizdu, kad bet kokios prognozijos daromas atsižvelgiant į šios duomenės gali būti labai netikslios. Tai yra prognozijas. Ir labai tikėtina, kad, kad egzistuoja daugybė duomenų bazų, kuriuose mes visi galime klasifikuoti kaip labai patikimi arba labai nepatikimi, o kito, kito duomenų bazai galime būti, da, prieš, galime būti uh, apibūdinti kaip, nu, linkėtis neurotiškai, o kitoje domenų bazėje gali būti visiškai da, kitokia prognozė. Ir problema yra ta, kad mes e, neturime pasirinkimo. Aš manau, kad daug ką galima būtų padaryti. Iš tikrųjų, skaidrumas nėra. Uh, šių problemų sprendimas dėl mano jau minėtų priežasčių. Kai mes kalbame apie daiktų internetą arba socialinius tinklus, suprantame, kad šiuo metu da, išgyvename tikrai labai svarbu laiką dėl to, kad mums reikia suderinti ir privatumą, ir saugumą. Ir pag, su, užkirsti kelią tam, ką mes vadiname duomenų išnaudojimu. Tai yra tie atvejai, kai duomenys naudojami yra tokiais tikslais, kurie visiškai nėra susiję su uh, jums teikiamomis paslaugomis. Norvegijos vartotojų taryba atliko tyrimą, kuris parodo, kad labai dažnai duomenės yra renkami jiems e, nežinant, vartotojams nežinant. Tik jei koks nors e, mokslininkas e, pradeda tirti šį klausimą, tuomet tik tai iškyla galimybė, kad uh, tokie pažydimai gali būti išaiškinti. Antra problema tai yra tai, kad e, nėra, nėra užtikrinta tai, kad būtų laikomasi teisės aktų, pavyzdžiui, analitikos e, atvejas, Cambridge analitikos atvejas. Ji turi uh, savo biurą Junktinės Amerikos valstijose, bet tai yra Britanijos bendrovė. Mes matėme ir kitų pavyzdžių. Pavyzdžiui, tas žaislas, kurį mums šiandien rodė, yra visiškai neteisėtas. Ir, ir įmonės, kurios gamino tokius neteisėtus daiktus, žino, kad vargu, ar kas nors jas už tai nubaus. Ir paskutinis klausimas - Kinija. Mums labai rūpi tai, kas vyksta Kinijoje, nes iš tikrųjų iš Kinijos gauname labiausiai mus gazdinančias žinias. Tai yra, pavyzdžiui, piliečių patikimumo lentelės, kai tokiams lentelėms sudaryti naudojami jų finansinių operacijų mokesčiai. Ir toje lentelėje taip pat yra nurodyta, pavyzdžiui, ir kiek patikimas valstybės atžvilgių yra tas žmogus ir daugybė kitų, kitos informacijos. Ir akivaizdu, kad, kad tos išvados daromos visiškai nepagristai dažnai. Didieji duomenės yra ir mitas, ir technologija. Sakiau aš savo žanginėje kalboje. Mitas e, todėl, kad mes manome, kad didieji duomenės yra visuomet tikslus ir kad jie paties mus spręsti daugybę egzistuojančių problemų. Ir kad mums įrodo, kad teisės saugos institucijos gali pasitikėti šiais duomenimis, e, kad jiems nereikia kvestionuoti jų kokybės. Reikia suprasti, kad kartais e, e, prognozijos daromos atsižvelgiant duomenys apie vietą ar apie asmenis. Ir tokie duomenys gali būti nešališki, de, pažiūrėjau, teisės saugos e, institucijos renkami duomenys taip pat negali būti visiškai nešališki. Nežinome, kad kai kur policijos yra daug, kur, kur yra mažai, apie kurios, kurios nusikaltimus yra pranešama, apie kurios, kai kurios yra ne. Negalima manyti, kad šie duomenys yra tiesiog kažkokie magiški Ir jei jūs naudosite visiškai e, nekritiškai šios duomenys, tuomet kils didelė grėsmė, kad e, jūsų išvados bus neteisingos, nes e, kartais, kaip pažiūrėjau, mes girdėjome šiandien, kad galima būtų, turint duomenės, analizuojant tos duomenės, galima būtų nuspėti, kokioje vietoje vyks nusikaltimas gal tam tikrais atvejais tai ir pasiteisintų, bet tais atvejais, kai bandoma nuspręsti, ar koks nors asmuo gali kelti riziką, tai čia jau kyla kol kas sudėtingesnis klausimas. Dėkuoju Jums už tai, kad atsakėte į visus klausimus. Ponas Rister norėtų dar kai ką pasakyti, taip galiu Jums suteikti žodį, nes jau dar turime laiko. Ir po to suteiksiu taip pat žodį Anai Gomeš, kad jį galėtų apibendrinti įvykusią diskusiją. Ponas Rister. Aš norėčiau pakalbėti apie statistinius modelius ir tų lentelių kūrimą ir profilavimą. Tai yra labai, ko, labai sudėtinga technologija ir tų. Ir tas reitingavimas, galimas asmenų reitingavimas ar profiliavimas yra da, dalykas, kuris neegzistuoja pats savame, jūs uh, galite turėti, pavyzdžiui, tam tikrą reitingą ar tam tikrą skaičių šalia jūsų pavardės, bet pato viskas priklausys nuo to, ką darys su tuo teisės saugos pareigūnai. Nes, pavyzdžiui, tas skaičius gali nuro, nur, jums e, nurodyti, kokia yra tikimybė, kad aš išėjęs iš šio pastato įsigysiu kramtomosios gumos pas savaime tai nieko nere, tie duomenys nieko nereiškia, viskas priklauso nuo to, kaip jūs juos naudosite. Ir taip, kaip nustato, šie skaičiai nustatome atsižvelgiant į tai, kiek e, patirties turi matematikai ar statistikos specialistai, kurie da, e, skaičiuoja tuos skaičius, kurie daro tuos reitingus. Taip, jeigu jūsų da, specialistai nėra labai geri, tuomet jie gal pasakys jums, kad taip labai tikėtina, kad aš įsigysiu krantamos gumos išėjęs iš čia, o kiti jums pasakys geresnės kokybės, geresnės kvalifikacijos, matematikai pasakys, kad ne. Tai, Reikia vaizdu, kad e, kartais model, tie modeliai gali duoti jums klaidingą atsakymą. Todėl reikia suprasti, kad visi tie reitingai skaičiai turi binarinę vert, yra binarinės vertės. Taip, akiv, akivaizdu, kad su duomenimis reikia elgtis atsargiai ir aš norėčiau pridurti, kad be abejo viskas priklauso nuo to, kaip jūsų algoritmai yra suprogramuoti. Pavyzdžiui, da, remintis kokiais kriterijais nustatoma, ar žmogus yra geras pilietis ar ne. Pavyzdžiui, aš irgi galėčiau paklausti, ar tas žmogus, kuris, kuris rūko, pavyzdžiui, ar yra geras pilietis ar ne, ar tas, kuris yra linkęs savo draugams skambinti vidurį nakties, ar jis geras žmogus ar ne. Uh, Aš suprantu, kad yra skirtumas tarp reitingavimo ir profiliavimo. Ir aš taip pat suprantu, kad e, reitingavimo sistema e, jums e, pati savame pasako, ar jumis galime pasitikėti ar ne. Tačiau vartotojų atžvilgių viskas atrodo taip. Iš tikrųjų, skaičiuojant tos reitingus, tos skaičius, naudojamos yra sudėtingos sistemos. Tačiau tie skaičiai sąlygoja sprendimus, kurie po to gali paveikti žmogaus likimą. Pavyzdžiui, ar jūs priims į darbą ar ne. Gal e, jums tai ir nėra aktualu, bet jei jūs e, dirbate, pavyzdžiui, kokią menkai apmokamą darbą, pavyzdžiui, jūs norėtumėte įsidarbinti McDonald's restorane, tenai paraiškas įsidarbinti pateikė tūkstančiai žmonių, tuomet e, kyla klausimas, o ką jeigu McDonald's naudos tam tikrą atrankos sistemą, kad jie nustatys kriterijus, pagal kuriuos spręs, ar kandidatas yra geras ar ne. Ir tuomet mašinas lygins atsitiktinai pasirinktus parametrus ir priiminės sprendimus. Ir Pavyzdžiui, jei reguliariai kas nors atmeta jūsų prašymą da, priimti jūsų darbą, jums gali kilti mintis, kad, kad jūs sistemoje kažkas blokuoja, bet jūs nežinot kas, jūs nežinot, kaip ta sistema veikia, nežinot, kokie taikomi kriterijai. Ir tai yra problema. Ir aš nemanau, kad didieji duomenės galės įspręsti šią problemą. Problema yra ta, kad egzistuoja, nėra pusiausviros tarp tarp to, kaip priimami sprendimai ir tarp to, kokį poveikį tie sprendimai gali padaryti žmogui. Future. Ačiū, atrodo, kad reikės pasigilinti į tai ateityje. Mes dabar nebaigėme, o gal tik pradedame visus procesus. Ana Gomeš mums vadovauja, ji įrengė savo iniciatyvą pranešimą apie tai. Ir dabar suteiksiu žodį Anai Gomeš, kad ji trumpai apibendrintų mūsų diskusiją. Aš nevadovauju, bet mokausi iš tikrųjų. Kaip sakėte, taip, tai procesas, aš tuo tikiu, mes e, sužinome apie veikėjus, visose srityse matome naudą, taip pat ir pavojus. Reikia galvoti, kaip sukontroliuoti, suvaldyti tuos didžiuosius pavojus, kad jie nepasiektų maksimalių ribų. Negalime pasikliauti jokia sistema, kuri neleidžia politikams ar asmenims e, priimti sprendimų ir kad niekas negali priimti sistemos, kuri neužtikrins atskaitomybės skirtingais lygmenimis. Nes kitaip gali atsitikti taip, kad pasiekmes bus nepaprastai rimtos, ne tik e, ieškant darbo, kaip kad buvo pateikta pavyzdžiai, bet ir sveikatos apsaugos sektoriuje netgi e, baudžiamosios teisės srityje tai gali turėti rimtų pasiekmių. Esminis e, klausimas dėl teisės saugos institucijų yra toks, ar turime geriausius profesionalus, reikia investuoti į tokius profesionalus, bet ir į aukščiausius standartus. kad būtų užkirstas kelias galimam neteisingam e, diskriminuojančiam elgesiui. Yra ir kitų dalykų daug. Dabar nėra laiko apie juos visus kalbėti. Tačiau šis susitikimas buvo nepaprastai naudingas Tikrai labai malonu, kad jūs mums e, pateikėte savo išvalgų, laukiu tolesnių jūsų pasiūlymų, kad mes galėtume praturtinti teisėkuros procesą. Mes, komitetas, nenorime e, nukrypti nuo pagrindinių teisių klausimo. Tai turi būti svarbiausias elementas, kaip kad yra bendrajame duomenų apsaugos reglamente – Mes turime užtikrinti, kad bus pastebėtos problemos, taip pat ir spragos. Pagalvoti reikia reikės e, papildomo teisės akto, galbūt ne reglamento, bet reikia e, suprasti, kad visi mes turėsime kitaip elgtis. Labai ačiū. Dar kartą dėkoju visiems kalbėjusiems ir visiems kitiems, kurie prisidėjo prie šio renginio. Linkiu malonaus vakaro ir labai greitai vėl grįšime prie šio klausimo. Ačiū.